So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mielos kolegės ir mėly kolegos, sveiki atvykę į paskutinį mūsų komiteto posėdį 2011 metais. Pasibaigus posėdžiui kviečiu visus nedideliam pobūviui, kuris vyks Jehudi Menuhino salėje 19 val. Mūsų sekretariatas parengė tokį vakarėlį su užkandžiais, tikrai ne, nevertėtų jo praleisti. Na, o dabar dar turime šiek tiek padirbėti. Darbo atvarkėje yra pakeitimų. 14 punktas perkeliamas į rytojų dėl florinuotų dujų. Šis klausimas yra perkeliamas iš šiandienos į rytojų. Šiandien galite kalbėti vis. Turime visų kalbų režimą išskyrus estų, latvių ir rumunų kalbas. Jau beveik pasiekėme kadencijos vidurį, todėl keičiasi šiek tiek komiteto sudėtis. Mes gavome naują narį. Tai yra ponia Sofija Macei Kukovič, buvusi Slovenijos sveikatos apsaugos reikalų ministrė. Ji pirmininkaujant Slovenijai jau sėdėjo čia prezidiume, o dabar sveikiname ją atvykus į mūsų posėdį. Mūsų komitete veikia ir sveikatos reikalų darbo grupė. Peter Lyze, Frau Grostet dalyvauja šioje darbo grupėje ir džiaugsis dabar atvykusių pastiprinimu Alde frakcijoje yra įvykę pasikeitimų. Pas mus atvyksta kolega Mandes vietoj Adina Valen. Tai yra pakaitinė narystė. Ta, tas pats sak, pasakoma ir apie Kristą Šaldemozę, kuri at, dirbs vietoj Rozario Kročetą. Socialistų frakcijos pakeitimas kolega iš sekretariato pagal rotacijos procesą išvyksta dirbti į kitą skyrių. Noriu jam už tai padėkoti, už puikų, dinamišką ir labai kompetentingą darbą šiame komitete. Šešioliktą trisdešimt čia atvyks Prancūzijos televizijos atstovai. Tuo metu turėtų vykti mūsų diskusijos apie genetiškai modifikuotus organizmus. Jeigu niekas neprieštarauja, tai mes jūs įsileisime 16.30. O rytoj dar vyks posėdžiai nuo 15 iki 16 valandos kalbėsime apie lastelių ir audinių e, transplantavimą ir donorystę nuo 15 iki 17 valandos šioje salėje. Išklausysime pranešimų šiuo klausimu. Tai yra pirmasis mūsų posėdis po Durbano konferencijos. Mūsų, iš mūsų komiteto vyko didelė delegacija Durbaną ir visi sutinka, kad ES vaidmuo šiame susitikime buvo labai svarbus. Mes buvome visų dėmesio centre. ES pavyko su, telkti 120 valstybių koaliciją. Na, o rezultatai, žinoma, gali būti vertinami įvairiai. Jie, aišku, yra nepakankami, norint pasiekti tų tikslų, kuriuos mes esame išsikėlę. Tačiau bent jau galime pasidžiaugti tuo, kad procesas nežlugo, jis yra tęsiamas, jis bus tęsiamas. Ir sausio mėnesio posėdėje, plenarinėme posėdėje Strasbūrė mes norėt, diskutuosime su ponia Heidegard ir galbūt rytoj ryte bus nuspręsta dėl galimos rezoliucijos rengimo, tą nutars koordinatoriai. Yra dar dalykų, kuriuos reikia aptarti. Ypač yra svarbus Kyoto protokolo klausimas, jo likimo klausimas, kas bus daroma valstybėse narėse. Bet to AAU klausimas dar nėra išspręstas. Durbane buvo nutarta, kad CCS pateks į švarios plėtros mechanizmą. Ką tai reiškia? Bus matyti. Be to buvo ginčiamasi dėl oro transporto, dėl jūrų transporto, dėl kūro ir emisijų prekybos oro transporto srityje bei jūrininkystės rytyje. Noriu priminti, kad teismas trečiadienį ryte priims sprendimą dėl amerikiečių skundo dėl mūsų prekybos emisijų leidimais, taršos leidimais sistemos. Taigi, manau, kad sausio mėnesį reikėtų aptarti visus šios klausimus dar smulkiau. Na, o dabar trečiasis darbo atvarkės punktas. Mūsų buvusių posėdžių protokolų tvirtinimas. 17-26 spalio bei e, lakryčio 7 ir 21-22 dienos protokolai. Jeigu niekas neprieštaraujate, tai protokolus tvirtiname, o dabar pereiname prie jau rimto šios darbo tvarkės klausimo, numeris 4. Ir aš džiaugiuosi, kad at, pas mus atvyko ponia Marija Damanakė, jūros reikalų komisarė. Sveiki atvykę. Tai ne pirmas kartas, kai jūs atvykstate į mūsų posėdį. Ir Nu, džiaugiamės, kad galime vėl su jumis padiskutuoti apie žuvininkystės sektorius reformos klausimus. Mano šalies žiniasklaida daug kalba apie žuvininkystės tarybą, kuri susitarė dėl 2012 metų žvejybos kvotų, tačiau reforma tuo nesibaigė, reforma apima daug platesnį problemų ratą ir mūsų komitetui be jokios abejonės vis tie klausimai rūpi biologinė įvairovė, jūrų apsauga, rūšių apsauga yra visi šie klausimai, kurie mums labai svarbus, mūsų aplinkosaugos komitetui yra labai svarbus. Mes norime žinoti, ką dar galima padaryti, reformuojant žuvininkystės sektorių ir kokie būtų mūsų tikslai. Taigi, ponė Damanakė, sveiki atvykę ir aš noriu iškart suteikti Jums žodį Jūsų pasisakymui, o paskui galėsite dar išklausyti mūsų klausimų ir atsakyti juos. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Jūsų komiteto pirmininkas jau paminėjo, kad taryboje praėjusią savaitę vyko dėrybos, kalbėjo, kuriuose kalbėjome apie kitų metų žvejybos galimybės. Po dviejų dienų ir naktų e, dėrybose mums pavyko pasiekti kompromisą ir atvirai išnekant Vienintelė priežastis, kur, dėl kurios šis kompromisas mane džiugina, yra išlikusi viltis, kad e, su šiuo kompromisu valstybės narės galės e, susitaikyti ir dėl to galėsime e, pateikti pasiūlymą radikaliai reformai. Visai atvirai, su jumis kalbėdama, galiu pasakyti, kad turbūt nereikia pateikti daugybę skaičių, kad įrodyčiau, uh, jog e, mūsų e, dabartinė būklė yra gana sudėtinga. Ir pirmininkas apie tai jau kalbėjo. Galėčiau dar kartą pabrėžti, kad reikia radikalių pokyčių, kadangi daugiau nebegalime taikstytis su esama padėtimi. Jeigu praėjus dešimčiai metų mes ir toliau gyvensime taip, kaip buvo iki šiol, tik 886 E, žuvų išteklių, 8 iš 186 išteklių be išliks ir mūsų vaikai tiesiog nebegalės visiškai e, žuvauti. Mes e, per daug išgaudėme žuvų ir Europos vandenyse žuvų yra išgaudyta kur kas daugiau negu kitų geografinių vietovių vandenyse. Todėl mes esame atsakingi už ryštingus veiksmus dabar. Tačiau yra naujų dalykų ir aš galėčiau tai išskirti. E, nuo mūsų praeito susitikimo praėjusiais metais atsirado naujų vilčių horizonte. Tačiau e, realus faktas yra ekonomikos krizė. Taigi dabar jau serga ne tik jūra, bet ir mūsų ūkis. Dėl to E, vykdyti radikalius pokyčius yra dar sunkiau, nes reikalai klostosi dar komplikuočiau. Aš šiandienos pasisakymę norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į sudėtingiausias problemas, kurios mūsų laukia ir daugiausia norėčiau aptarti, kaip krizė įtakoja mus, mūsų pasiūlymus reformai Taip pat norėčiau paminėti, kokie pavojai dabar mums kyla, surinkus naujus duomenis ir įvertinus situacijas naujai. Taigi grįžtu prie savo pasiūlymo. Galiu pasakyti, kad nepaisant sunkumų, šis pasiūlymas yra radikalus ir mes jį norim tokį išlaikyti, nes reikia realių veiksmų galėčiau tam pateikti du svarbiausius argumentus, norėdama jūs įtikinti, kad e, šis pasiūlymas iš tiesų yra reikšmingas ir vertingas. Visų pirma, jeigu šis pasiūlymas bus priimtas be bejonės, mes vadovausimės ekologiniu požiūriu į žuvininkystę. Antra, mes iš tiesų realiai padėsime žuvininkystės sektoriui e, žvejybos metodų e, žalesnių žvejybos metodų taikymui. Taigi dabar galėčiau e, aptarti tą ekosistemų požiūrį. Trys pagrindiniai veiksmai čia galėtų būti išskirti. Pirmiausia, turi būti nustatytas maksimalus sugaunamos žuvies kiekis iki 2015 metų visoms žuvų rūšims. Šis tikslas labai e, toli siekiantis, labai drasus. Galiu pasakyti, kad po Nagojos e, biologinės įvairovės tikslas yra toks, kad iki 2015 metų turi būti nustatytas maksimalus sugaunamos žuvies e, kiekio ribojimas. Mūsų tikslas yra dar didesnis - maksimalus e, subalansuotas ir tvarus sugaunamos žuvies e, kiekis turi būti pasiektas, tas tikslas turi būti pasiektas iki 2015 metų. Antras dalykas yra tos žuvų išmetimo iš laivų ribojimas ir trečia, turime sutvarkyti geriau zonas, kuriuose yra saugomos specifinės žuvų rūšis. Iš tiesų mes norime Europos komisiją e, susijusią su aplinkos apsauga įtraukti į naują reglamentą. Valstybėms narėms daugiau nebereikės taikyti daugybės e, teisėkūrinių procedūrų. Todėl aš galiu pasakyti, kad e, mes jau dabar e, einame link ekosistemos e, požiūrio. Tai nėra visapusiškas šio požiūrio taikymas, tačiau tą kryptimį linkstame. Antras argumentas, kurį aš minėjau, yra susijęs su tuo, kad mes stengsimės padėti ir įtikinti mūsų žuvininkistės sektorių konkrečiomis priemonėmis laikytis žalesnės e, žuvininkistės politikos. E, Kaip tą darysime? E, turime konkretų finansavimo pasiūlymą. Praėjusį mėnesį buvo pateiktas naujas pasiūlymas e, finansavimui atnaujinti, e, naujas fondas sukurtas, dabar jis vadinamas žuvininkystės ir jūrų fondų. Tikimės, kad ten bus sukaupta pakankama pinigų suma 6,5 milijardų turėtume skirti jam per kitą finansavimo laikotarpį ir tuos pinigus tikimės panaudoti geriau, atsižvelgdami į politikos ekologėjimo poreigius. Taigi, pirmiausia, ką darysime? Pirmiausia, turime baigti laivų išmetimą į metalo laužą. Mažiau pinigų turi būti skirta vis didesnių ir didesnių laivų statybai. Turime skatinti e, bendrovės e, E, taikyti ekologiškesnę politiką ir mažiau stengti žalos padaryti aplinkai. Vadinasi, turės būti naudojama geresnė žvejybos įranga, turės būti e, stiprinama e, smulkių bendrovių veikla žuvininkystėje. Mes turime numatę tam tikrų priemonių. Be to, ketiname diversifikuoti pajamų šaltinius žuvininkystės sektoriuje ir mūsų žvėjams e, tarsi e, sukursime tvirtesnį pamatą po kojomis. E, kai uždarysime vadinavosius žvėjybos laikotarpius, skatinsime bendrovės imtis kitos veiklos susijusios su žuvininkystė. Galbūt tai bus žuvies perdirbimas, žuvies saugojimas, žuvies uh, E, terminis apdorojimas, tam tikras su žuvininkystės susijęs turizmas galės būti e, vykdomas, e, produktų perdirbimo įvairiausi būdai įtvirtinami. Taigi mes ieškosime įvairiausių galimybių imtis įvairios veiklos, kad žuvininkystės ryties bendrovės išgyventų per tą pereinamąjį laikotarpį ir kad mes galėtume pasiekti tą maksimalaus sugaunamo žuvies kiekio tikslą. E, Pereinamųjų laikotarpių mes turime e, įtikinti e, žvėjus, kad jeigu bus pasiektas išsikeltas tikslas, jie gaus daugiau pajamų. Tai akivaizdu jau ir šiais metais. Pirmininkas minėjo, kad žvėjams turi būti suteiktos didesnės kvotos kai kuriais atvejais. Tai jau yra vienas iš palankių ženklų. Kai kuriais atvejais labai vertingos žuvų rūšys yra išgaudytos iki maksimalios leisinos ribos. Todėl dabar e, atsiveria galimybė e, suteikti e, žvėjams galimybę daugiau uždirbti. E, Škotijos vakarų Haduko regione, pavyzdžiui, mes jau padidinome kvotas 200 procentų. Tačiau už tai e, tie žvėjai turės ieškoti geresnės įrangos Ta pati galime pasakyti ir apie Baltijos jūros žvėjus. E, galėtume duoti ir kitų e, gerų signalų. Turime įtikinti žvėjus, kad jeigu įgyvendinsime reformas po dviejų, trijų metų, e, žvėjai galės gauti daugiau pajamų pereinamuoju laikotarpiu. Kol pradėsime gyventi naują politiką, mes suteiksime finansinę paramą, kad tie žmonės išgyventų. Taigi tokio požiūrio laikomės. Ir baigdama, aš norėčiau pasakyti, e, kokiais klausimais mums labiausiai reikalinga jūsų parama. Ir kai aš sakau, kad reikalinga, tai tikrai turiu tą galvoje. Nes e, dabar prasidėjus kriziai supratome, kad reforma tarsi susviravo. Ir todėl reikalinga jūsų parama. Iš valstybių narių ir daugelio Europos parlamento narių jau mm, jaučiu, kad e, per balsavimus ir diskusijas galime susilaukti ne tik mums palankių rezultatų. Taigi pažeidžiamiausi tikslai. 2015 metams keliamas tikslas apriboti sugaunamo žuvies kiekį. Dauguma valstybių narių sako, kad tas tikslas turėtų būti nustatytas nežinia kokiai datai. Ir E, netgi kartais jie sako, kad e, galima siekti to tikslo, bet tik tai ten, kur tai yra įmanoma. Tai būtų dar blogesnis sprendimas, nes išmės tai reikštų, kad niekur tas tikslas nebus įgyvendintas. Valstybės narės visada sakys, kad e, vienai ar kitai žuvų rūšiai yra toks tikslas nerealus. Taigi turime nustatyti labai griežtą e, grafiką, kada turės pasiektas šis tikslas būti. E, Antras dalykas, mums reikia labai aiškių terminų e, žuvies išmetimui nutraukti. Kas darosi dabar? Dėl krizės reikia E, pritaikyti tam tikras neprivalomas priemonės, kai žvėjai laisvanoriškai nori su mumis bendradarbiauti, mes su tuo sutinkam ir tą ilgą laiką sveikiname, bet tokia praktika jau daugelį metų egzistuoja ir mes nieko gero nepasiekime. Taigi reikia palaipsnio veikimo būdo ir tam tikro grafiko, kuris baigtųsi konkrečiu e, išmetimo apribojimu, konkrečiais kiekiais. Čia irgi reikalinga jūsų pagalba. Jūsų parama reikalinga ir tam, kad mes padarytume esminių pokyčių e, formuodami finansavimo uh, filosofiją reikia baigti mokesčių mokėtojus duoti stambesnių, didesnių laivų statybai didesnių įrengimų konstravimui, stambesnių variklių dėgymui ir, pavyzdžiui, kokių uh, agresyvių žvejybos priemonių taikymui. Mes turime finansuoti e, smulkės bendrovės, geros įrangos e, naudojimą, selektyvesnius darbo metodus. Taigi čia reikalinga jūsų parama taip pat. Ir paskutinis dalykas, norėčiau išskirti, kad Reikia e, paramos pakrančių gyventojams, jų išgyvenimui. Turime remti e, vietos bendruomenės bendrai ir pakrančių aplinką bendrai. Kartais mes susilaukime kritikos dėl to, kad norime pagerinti ar įgyvendinti aplikosauginės priemonės susijusias su Natūra 2000 ar uždaromis žuvininkistės zonomis. Valstybės narės galvoja, kad tai yra aplinkosaugos priemonės ir jos neturi nieko bendro su žuvininkystės politika. O mes priešingai galvojame, jeigu norime pasiekti e, subalansuotos žvejybos tikslus, turime derinti savo veiklos priemonės su aplinkosaugos politika. Pavyzdžiui, galime e, skatinti tvarias, tvarę, tvarę akvakultūrą. Tam reikia taikyti aplinkosaugos taisyklės. Pavyzdžiui, valstybės, kurios e, neturi prieigos prie jūros, turi gauti pakankamai lėšų tam, kad įgyvendintų Natūros 2000 tikslus. Nes e, Tie tikslai yra e, taikomi visai ES teritorijai. Tai yra labai svarbu, kad ir e, tvari akvakultūra būtų tvirtinta visose valstybėse narėse. Taigi, ponė pirmininkė, tiek mums reikia jūsų paramos. Tikiuosi, kad jūs suprantate. Ačiū. Ačiū, komisarė Damanakė, už jūsų pasisakymą, už reformos pristatymą. Europos Sąjunga ir visos valstybės narės buvo atstovaujamos Nagojoje, kur vyko labai sėkmingas Junktinių tautų konferencijos užbaigimas ir e, Europos Sąjunga įsipareigojo stiprinti biologinę įvairovę, išlaikyti ją ir saugoti e, jūrų ekosistemą bei biologinę įvairovę juose. Jūs pateikėt labai svarbius argumentus ir kiekviena valstybė narė, mes žinome, prisijėmė tarptautinius įsipareigojimus e, šiame susitikime, kuris vyko praeitais metais. Taigi tai yra geras pagrindas tolesniam darbui. Jūs paminėjote svarbiausius visus e, aspektus ir manau, kad kolegos dar grįž prie jų. Turiu gana daug norinčių pasisakyti. Visų pirma, ponia Grostet. Labadiena, ponia Grostet. Kiekvienam galiu skirti dvi minutės, nes yra daug norinčių pasisakyti. Prašau. Dvi minutės, nes visi nori pasakyti apie žuvis. Labai ačiū. Labai ačiū gerbiama ponė komisarė, kad atėjote į šį posėdį ir pasikeitėte nuomonėmis itin jautrių klausimų, ypač valstybėms, kurios e, turi jūros pakrantę. Aš iš esmės sutinku su visais jūsų išvardintais pagrindiniais principais - ekosistemos požiūrio taikymo, orientacija į žalesnį ekonomiką. E, bet man šiek tiek nerimo kelia e, perkeliamos žuvininkystės klausimas. Mm, norėčiau paklausti, ar tai turės poveikio sugaunamos žuvies kiekiams, net manau, kad galiausiai E, kvotų sistema, apie kurią jūs kalbėjote, jeigu aš teisingai supratau, e, bus sukoncentruota į stambiausius e, laivus, stambiausias bendrovės, kurios gali netgi perpirkti kvotas iš kitų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra labai daug smulkių žvėjų, kurie tradiciškai vadina labai svarbu ekonominį ir socialinį vaidmenį. Tokio pobūdžio žvėjybą būtina išlaikyti bet tai man kelia šiokį tokį nerimą. Kitas dalykas e, - dėl tvarios e, žvejybos maksimalių, išlaikymo maksimalių terminų. Aš manau, kad čia reikėtų greič, labiau atsižvelgti į Nagojos konferencijos e, nesbo iškeltus tikslus. E, manau, kad jūsų išsikelti tikslai yra labai geri. Mes e, turime e, stengtis apsaugoti e, jūrų aplinką. Bet ar laivai, kurie yra skirti smulkiems žvėjams, e, galės e, būti naudojami tam, e, kad būtų pervežta visa žuvis, nei kiek jos neišmenant. Taigi tiek aš turėjau klausimų. Ačiū labai geras klausimas, turėjau Krito Narsenis. Uh, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos narę, apsilankius pas mus be abejonės. Tai, ką jūs uh, sakote, yra tiesa, jeigu nebus radikalių reformų, tai liksime be žuvies. O e, aišku, e, aplinkai tai bus blogai ir pakrančio bendruomenėms ir mums visiems. Turbūt žinote, viena iš vyraujančių idėjų žuvininkystės komitete e, tai yra žuvų rezervatų idėja. Tai būtų uždaros zonos, kur negalima žvejoti, kur galima e, atkurti e, išteklius. Nes tai, aišku, kai atsikurs e, tie ištekliai, aplinkui bus tiesiog tuščia zona, kur bus išvėjota. Na, tai būtų prievolė. Aišku, pasiūlyme taip maždaug yra įtraukta kaip savanoriška priemonė, tačiau mes norėtumėm, kad e, tai e, būtų privaloma prievolė, kalbant apie priedugnio e, žuvis ir įdomu, kokia komisijos pozicija būtų dėrybų metu, kai parlamentas pateiks tokį pasiūlymą. Krisas Deivisas, kuris e, mėgsta tradicinę anglišką patiekalą fish and chip. Aš nebe tiek daug e, tokio patiekalo valgau, bet noriu toliau valgyti žuvį. Ir e, komisijos narė atvyko praktiškai iš pasibaigusių dėrybų taryboje ir E, turbūt tai atnaujino ir cinizmą, kalbant apie, apie, apie reformas, kaip tai įsivaizduoja valstybės e, narės. Ne? Galite tikėtis paramo šiame komitete, džiugu išgirsti tai, ką sakė Fransuas Grostet, kai Prancūzijos e, atstovė išsakė pritarimą jūsų planams. Dabar porą klausimų, kuriuos norėčiau iškelti iki 15 didžiausias tausio žvybo užtikrinti žuvų kiekis. Na labai gerai, bet aš nenorėčiau sustoti ten, nenorėčiau iškirsti mm, kelio vien tik tai pernelik dideliam žuvų išgaudimui. Norėčiau kalbėti apie atkūrimą, nes tai reikštų daugiau žuvies e, mums ir e, didesnės pajamas žvėjams. Na ir kodėl reglamente jūs neišsikėlėte didesnių tikslų, kodėl sustojate ties e, e, didžiausių tausių e, žvejybų užtikrinančių žuvų kiekio. Ir aišku, komisija ne, negalės iki 17-18 nu, numatyti ilgalaikio žvejybos planų. Taryba laikosi atsargumo principo tuo tarpu. Uh, Ir kaip iki 15 užtikrinsite didžiausią žuvų kiekį užtikrinantį tausią žvejybą, jeigu nebus ilgalaikių žvejybą planų toliau. Kad ir koks e, argumentas būtų pateiktas, Dabar e, ir, ir norvegai, ir, ir švedai e, turi numatytas e, kvotas, kurios, jeigu jos būtų nepanaudotos, jau sugrįžtų. Tarkim, kaip užtikrinti, žvejybos koncesiją turinti bendrovė turi, turi prižiūrėti jūrą, ar neturi užtikrinti, kad ten būtų maksimalus žuvies kiekis, kaip po 15, 15 metų valstybės narės tai sugrįžtų. Jose Manuel Fernandes. Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau pasveikinti komisijos narę. Ačiū, kad jis sutiko pas mus apsilankyti šiandien po pietų dėl smūkios žvejybos. Norėčiau sužinoti, ar artimiausioje finansiniai perspektyvoje bus numatyta kažkokia sąsaja su sanglaudos politika, kalbant apie smulkį žvejybą, nes čia e, labai svarbios investicijos būtų, pavyzdžiui, siekiant norėtumėm užtikrinti, kad būtų tas e, ryšys. Nagi nedidelės smulkios investicijos e, pakrančių zonose labai svarbios, ne tik tai tam, kad būtų galima žvejoti, bet uh, Ir e, svarbu ir siekiant e, strategijos Europą 2020 tikslų, tai svarbu užimtumui, tai svarbu ir turizmui. Taip pat e, norėčiau dar paklausti apie smulkę žvejybą. Kokios galimos naujos priemonės naujoje finansinėje perspektyvoje, kiekybinė prasme ir pereisiu prie antro klausimo. dėl nepritarimo žuvininkystės sustarimui su, su Maroko. Dėl, dėl to atmetimo parlamente, ką komisija apie tai manytų? Kokį sprendimą komisija siūlytų siekiant išspręsti šitą situaciją? komisijos narė praleido savaitę traleryje e, Šiaurės jūroje, bet, e, bet iš tikrųjų, kai, kai kurias žuvis, kurios pagaunamos, reikia išmesti, nes jos tiesiog nevalgomos yra. Ir mano klausimas būtų toks, e, ką darysite, ką siūlote dėl gyvendinimo, ar paliksite tai valstybėm narėm, kad jos tai darytų, ką, ką nori. Uh, Kokį patikinimą galėtumėt mums pateikti, kad valstybės narės iš tiesų įgyvendins tai, ką pažadėjo padaryti, tai, kas yra numatyta teisės aktuose, ar numatytos kažkokios sankcijos, pavyzdžiui, sank, pavyzdžiui kvotų atėmimas, turime tai įgyvendinti, antraip vėl, tai vėl neveiks. Edita Strela. Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju komisijos nariai. Norėčiau padėkoti už tai, kad kėlė šios klausimus, siekiant suderinti aplikos sauginius tikslus e, su pagristais e, žviejų interesais. Ir norėčiau užduoti komisijos nariai klausimą, galbūt jį galėtų šiek tiek e, plačiau papasakoti, e, kas yra numatoma, kalbant apie akvakultūrą ir tvarę žuvivaisą. Aišku, mes norėtumėm, kad daugiau e, būtų žuvivaisos ūkių, daugiau akvakultūros veiklos vykdoma, tačiau labai reikia daug pašarų, kad būtų galima užauginti žu, žuvę. Žu, ir e, buvo kvestionuojamas e, tvarumas. Tai toks vienas klausimas, kitas klausimas. Komisijos narė kalbėjo apie paramą žuvies iškrovimui ir man kyla klausimas dėl e, smulkio žvejybos, ar nebebus daugiau teikiama finansinė parama laivams modernizuoti, kadangi tai turbūt e, pažeidžiamiausi žvėjai, turiu galvoje smulkios žvėjus ir jeigu jie negaus bendrijos paramos, tai jie bus labai, e, labai pažeidžiami palyginti su stambiom žvejybos bendruomėm. Ačiū, Linda McKevin. Ačiū gerbimo komisijos narė, kad atėjot. Manau, kad sunku bus dėl to, kad visi teiks, jog nori reformuoti žuvininkistės politiką ir visi sakys, kad reikia tvarumo. Bet kai pradėsime kalbėti apie detalės, žmonės nebalsuos. Jūsų nuomonė, praeitą savaitę žuvininkistės taryba, kiek subalansuotai elgėsi? Daug kas iš ministrų sakė, kad reikia tvaraus ir subalansuoto plano. Bet ką jūs galvojate apie kvotų subalansuotumą? E, kaip nuspręsta praeitą savaitę. Manau, kad yra parengta daug gerų planų dėl radikalių pokyčių. E, daug lobistai padirbėjo ir e, buvo sakoma, kad galima šitą daryti kitaip, bet varumas bus išsaugotas. Ar komisija yra pasirengusi pritaikyti alternatyvius pasiūlymus, kurie nuvestų tą patį tikslą? pavyzdžiui, e, būtų, jeigu perkeliamos teisės ir panašus dalykai. Jeigu kas nors pateiktų alternatyvų tvarumo planą, ar jūs e, jį svarstytumėt? Ačiū. Ačiū dabar. Richardas Zėberis iš e, Austrijos, iš didelės žuvininkystės valstybės. Ačiū už tokį malonų pristatymą. Bet žuvį valgom ir mes, nors ir neturime pakrantės. Taigi mes ir toliau esam susinteresuoti, kad žuvų užtektų visiems. Taigi mano klausimas. Nuolat diskutuojama apie duomenis, apie pagrindą, kuriuo skaičiuojamos tos kvotos. Ar galima 2000, iki 2015 metų numatyti visoms žuvims vienodus e, skaičius, ar nereikėtų daryti skirtumus tarp žuvų rušių? Kitas dalykas yra įgyvendinimo klausimas. Pavyzdžiui, Islandija. Islandija taiko labai radikales įgyvendinimo priemonės ir tvarumo jiems jau pavyko pasiekti. E, Kiek Europoje matyti tokios dvasios pasiryžimo įgyvendinti tas radikales reformas, kurias siūlo ES? Jeigu paliksime viską valstybėms narėms, tai gali būti kad nieko nepasieksime. Ar tikrai mažieji išgelbės žuvininkystę, ne, nėra visiškai aišku. Uh, esmė yra tokia, žuvininkystė turi būti ekonomiška žiūrint ilgalaikėje perspektyvoje. Taigi, man atrodo, kad žuvininkystės fondas ir turėtų visų pirma siekti finansuoti technologijas ir garantuoti žuvininkystės sektoriaus ekonominę galę. Mažieji laivai, mažieji žvejybos laivai, žiūrint iš ekonominių pozicijų, neturi šansų išsilaikyti ateityje. Ačiū. Ana Vestlund, prašau. Eh, Ačiū. Pirmiausia, dėl žuvininkistės sutarimo su Maroko. Turbūt niekad nesame gavę tiek daug džiuginančių pasiūlymų kaip praeitą savaitę. E, pagaliau ES e, buvo E, gerbiama kaip organizacija, mes nebuvome traktuojami kaip tarptautinė organizacija, primetanti tam tikras prievalės. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija atsižvelgė Europos parlamento pasiūlymą ir nepateikė naujo pasiūlymo. E, džiaugiamės, kad mūsų idėjos buvo integruotos. Be abejonės, Europos komisija gali apsaugoti e, žuvininkystės sektoriaus veikėjų interesus O dėl pačios žuvininkystės reformos kolegos jau iškėlė keletą svarbių klausimų, bet vienas dalykas, kurį aš norėčiau išskirti, ar yra įmanoma kontroliuoti esamą padėtį. Vyksta labai daug diskusijų, mes iškeliame gražius tikslus, bet praktiškai ar yra įmanoma sukontroliuoti žuvininkystės politikos įgyvendinimą? Ar egzistuoja struktūra, kuri vykdytų kontrolę, kuri tiesiog plauktų į jūrą ir žiūrėtų, kaip kas vyksta. E, ar nėra taip, kad mes tik tai formuluojame gražius pakeitimus ir pasiūlymus, bet nieko nepadarome? E, kad ir kokius aukštus tikslus mes įsikeltume, turime kontroliuoti, kad valstybės narės įgyvendintų naujas taisyklės, kurios kartais būna sunkio, sunkiau pasiekiamas, sunkiau įgyvendinamos negu anksčiau. Dėl žuvininkistės kvotų. Čia aš irgi norėčiau išsakyti uh, E, tam, tikrus, e, e, tam tikrą susirūpinimą, negalime kelti universalių kvotų reikalavimų. Mes žinome, kad stambiesiams žvėjams reikia kitokių reikalavimų negu mažiesiems. Ir mes turim kalbėti apie tam tikras kolektyvinės teisės taip pat. Ačiū. Karl Schlüter. Karl Schlüter. Ačiū ir aš norėčiau pakartoti šitą dėl vakarų Saharos. Jūs paminėjote ekosistemos požiūrį, man atrodo, jis buvo labai įdomus, bet e, man atrodo, kad tai reiškia, kad labiau reikės akcentuoti cheminę taršą. Pavyzdžiui, endokrininiai disruptoriai, biocidai ir panašus kiti chemikalai, kurie sugriauto ekosistemą. E, turbūt pramonininkai e, su jumis tarėsi, bet mesgi turime prisidėti prie e, jūro aplinkos apsaugos. Tai būtų labai naudinga. Kitas dalykas, aš sutinku e, su kritika dėl e, TAK praeitą savaitę buvo padidinta 79 procentais tak E, sugaun, žvejybos zonoms ir tam tikros rušims. Bet mes žinome, kad Europos vandenys jau yra e, nuskurdinti žuvies atžvilgiu. Aš nesuprantu, kodėl visą laiką turim apie tą patį kalbėti. Būtų kur kas logiškiau nustatyti tam tikrą tak sugaunamą žuvies kiekį kiekvienam piliečiui. Ir tada e, kiekvienas žvejys turėtų e, žinoti, kaip elgtis. Žvėjys turėtų mokėti turbūt visiems, kam tie ištekliai priklauso. Tai būtų logiškiausia. Lygiai taip pat, kaip ką darome anglės dvideginio sistemoje, reikėtų tą patį pritaikyti ir žuvininkystėje. Dėl akvakultūrų. Aš labai džiaugiuosi, kad bus draudžiamas uh, E, nereikalingos žuvies išmetimas. Praėjusiais metais aš renkiau pranešimą ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs turit pasiūlymą. Bet tam, kad čia dirbtume sėkmingai, turim galvoti apie akvakultūrą. Negalima remti. Uh, plėšriųjų akvakultūros, ž, e, plėšriųjų žuvų akvakultūroje. Turime galvoti apie tas žuvis, kuris žolėmis minta. E, Bet jeigu galit, atsakykit man greičiau, nes man reiks išeiti vaikų pasiimti. To, uh, speakers, uh, Anna Rosbach. Toliau Anna Rosbach. Danke, Vorsitzender. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai norėčiau sužinoti. Ar turite informacijos ar statistikos parodančios, kad kvotos yra vienodai taikomos Šiaurės Europoje ir Pietų Europoje. Ačiū. Ir Šiaurės Airijos žvėjys Džimas Nikolsonas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad komisijos narė teisingai pastebėjo, kad dabar išgyvename sudėtingą laikotarpį, kai norime mažinti kvotas ekonomikos krizės metu visi sutinka dėl e, išmetamų žuvų, bet manau, kad e, reikėjo šiek tiek geriau elgtis anksčiau, ne tik dabar. Labai e, smarkiai nesutarė visuomet žvėjai ir mokslininkai. Ir dar prieš jums tampant komisijos nare, ginčiamasi buvo daugelį metų, bijau, kad kai jums su kadencija baigsis, tie ginčiai ir toliau tęsis. Norėčiau paklausti Šioje reformoje reikia daugiau mokslinių įrodymų. Kai aš susitikau su Šiaurės Airijos žuvininkysės ryties mokslininkais, jie man sakė, kad jie labai kruopšiai ir atsakingai renka duomenis ir įrodymus ir juos pateikia. Tačiau e, dažnai Airijos e, jūros e, žvėjai nekreipia dėmesio į tas jų išvadas. Ar jūs stengsite surinkti daugiau to išvadų? Ar e, nepastebėjote, kad tai, kad buvo nutraukta žvėjyba tam tikrose zonose, nesugražino žuvų į tas teritorijas, į tas zonas? Aš norėčiau sužinoti, ar. E, jūs kreipiate dėmesį į reakciją iš e, atskirų valstybių ir atskirų bendrovių. Lengva būti čia Bruselėje, aš pats jau daugelį metų čia sėdžiu, bet kodėlgi Europos žvėjai kiekvienais metais, paskutinę metų savaitę turi važiuoti į Bruselį ir reikalauti, kad būtų priimtas teisingas sprendimas. Ar nebūtų galima sukurti daugiau prognozuojamumo? Paprastai žvėjų bendruomenės yra labai smulkios ir mažos ir jokios alternatyvinės veiklos jos negali imtis. Ačiū. E, Džimai, gerbiamo komisijos narė, prašom jūsų atsakymai. Iš karto pereisiu prie atsakymo. Visų pirma, dėl perdodamų e, koncesijų norėčiau pateikti šiek tiek informacijos, paaiškinimų to klausimu, ko mes siektumėm per šią sistemą. Tai pasiūlyti valstybėm narėm galimybę pradėti naudoti perdodamas žvejybos koncesijas laikantis e, principų, kurie e, galios visose valstybėse narėse. Taigi valstybės narės įves sistemą ir e, turi lankstumą tai padaryti savo nuožiūrą, tačiau yra principai, kuriuo, kurių vienu ar kitu būdu valstybės narės turi laikytis. Tai ponas Literis, jeigu teisingai ištariu pavardę, e, tai ir minėjo. Mintis yra tokia, kad e, žuvų atsargos yra e, vieši ištekliai. Tai reiškia, kad valstybė turi galimybę suteikti koncesijas laivų savininkams tam tikram laikotarpiui, dėl kurio apsispręs ir po to gali atsijimti, susigražinti koncesiją, jeigu tos teisės naudotojas netinkamai elgesi tokia bendramintis. Tai e, nereiškia, kad žuvų savininkams suteikiama nuosavybės teisė. Kalba eina apie tai, kad jiem suteikiama teisė naudotis viešais ištekliais, kadangi žuvis ir yra toks išteklius. Taigi čia nėra jokio panašumo su žemės ūkiu ar kitoms rytim, kadangi žemės ūkija uh, auginamos e, sieklos, e, vaisiai, o, o šiuo atveju tie ištekliai jau ten yra, tai vieši ištekliai, mes tik tai suteikiam teisę to išteklių naudotis tam tikrą laikotarpį ir jeigu jie tinkamai elgsis, tai turės e, tą teisę ilgiau, jeigu netinkamai elgesi, tai tuomet teisė atimama. Taigi atsakysiu klausimą, mūsų mintis yra tokia. Ne susigražinti visko po tam tikro laikotarpio, o susigražinti teisės tik tai tokiu atveju, jeigu žvėjai, laivų savininkai nesilaiko taisyklių. Tai tai yra vien, vienai par kitaip atitikties priemonė arba e, reikalavimų laikymosi priemonė. Ir dar kitas principas yra, tai bus saugikliai siekiant išvengti, išvengti teisų koncentracijos. Čia e, atsakysiu į ponios Grostet parlamentarės iš Prancūzijos klausimą. Uh, Taigi, ką mes ketiname padaryti, suteikti teisę žvejoti, bet ir numatysime saugiklius. Ir pavyzdžiui, e, ta sistema gali būti visiškai netaikoma nu, smulkiai žuvininkystiai. Arba e, smulkiai žvėjai gali tarpusavį priekiauti koncesijomis. Ir e, Tarkim, laivo savininkas gali turėti e, tik dvi ar tris e, koncesijas, tai yra iš tiesų e, saugikliai nukreipti prieš koncentraciją, saugikliai skirti apsaugoti smulkiai žvejybai ir viešiems žuvų ištekliams Taigi čia yra um, tam tikras klaidingas supratimas, galbūt neturite pakankamai informacijos, bet turime kartu siekti geriausio sprendimo. Tai e, labai kontroversiškas klausimas yra ir aišku, e, jeigu turėsite konkrečių pasiūlymų, aš galiu mėginti tinkamai užspręsti šias problemas. Dabar dėl e, žuvų išmetimo reikalingi terminai yra. Tai reiškia, kad įvedus draudimą išmesti žuvis, mūsų žuvies savininkai turės iškrauti iš laivų viską, ką sugauna Tai e, visų, visų pirma, jiems būtų teikiama pagalba labai e, dosni, kad būtų e, pastatytos ar stat, saugyklos, sukurtas saugojimo mechanizmas, ten galės saugoti viską, ką pagauna, jeigu galės parduoti, parduos. Bet aišku, galima iškrauti ir žuvų jauniklius ir ir ne, nenorim parduoti tų jauniklių, nes nenorim tokios rinkos sukurti. Tai norime suteikti žvėjams galimybę surinkti um, tokius žuvų jauniklius ir panaudoti žuvies miltams gaminti, o ne parduoti rinkoje. Tai norime tiesiog suteikti žvėjams galimybę surinkti tai ir e, tai bus galima panaudoti naujoms technologijom, nes pavyzdžiui dabar didėja poreikis uh, Um, žuvies medžiagos, kad būtų galima gaminti kolageną, kitas medžiagas. To reikia farmacijos įmonėms, tai iš tiesų alternatyvas galime rasti, tačiau uh, pagrindinė mintis yra ta, kad į sausumą turi būti iškraunama viskas, kas sugauta, yra numatytas terminas ir uh, atėjus tam terminui e, draudimo išmesti jūrą, žvėjai turės į sausumą iškrauti viską. Dabar dėl to, e, kaip būtų galima sukurti žuvų rezervatus. E, taip, darome viską, kad tai gyvendintumėm, tačiau čia turime kai kurių teisinių problemų. Taigi, ką norime padaryti? Nangi tai ne mūsų kompetencija, tai valstybių narių kompetencija, todėl valstybėm narėms suteiksime galimybę apsispręsti dėl to regioniniu pagrindu. Tai bus labai svarbu, pavyzdžiui, visos viduržėmio jūros regiono valstybės narės galės e, e, kartu susėsti ir susitarti. Jeigu norės sukurti tokius rezervatus, tai komisija turės e, to, to laikytis. Ir tuo atsakysiu taip pat ir į tai, kas buvo sakyta, kad visi žvėjai turi atvykti į Bruselį ir priimti sprendimus čia. Tai dabar sprendimai nebebus priimami Bruselėje, sprendimai bus priimami regioninių lygmenių, o mes turėsime laikytis šių susitarimų, jeigu jie bus. Tačiau jeigu susitarimų dėl tokių rezervatų e, kūrimo nebus, tai tuomet mes įsikišime. Taigi e, reikia tam tikrų teisinių galimybių įsikišti tais atvejais, kai valstybės narės labai nenoriai priims sprendimus dėl saugomų teritorijų, dėl didžiausio žuvų kiekio užtikrinančio tausio žvejybą. Tai pritarčiau uh, kad geriausias būdas tam užtikrinti yra ilgalaikį žvejybos planai. Na, kas bus? Manyčiau, kad jūs galėtumėt mums padėti čia, kadangi kas dabar vyksta. Kad e, yra rengiami ilgalaikiai žvejybos planai, bet negalime eiti prieki, kadangi e, Europos parlamentas ir taryba negali tarpusavį susitarti dėl savo kompetencijų. Ir čia žaidžiami valdžio žaidimai yra, kas dėl ko priims sprendimus ir tuo tarpu. Uh, visi ilgalaikiai žvejybos planai, kurie yra rengiami, yra blokuojami. Ką mes darysime, tai siūlysime valstybėm narėm vykdyti valdymo planus, netgi jeigu dėl to nebus balsuota. Tai taip ir buvo šių metų taryboje. Čia apsisprendėme. Uh, priimti sprendimus dėl tam tikrų iš, išteklių atsižvelgiant į būsimus valdymo planus. Taip atsitiko šiais metais, bet neturiu jokios įtakos tam, kas bus kitais metais ir norėčiau paprašyti jūsų e, pagalbos, nes jeigu ilgalaikių valdymo planų ne, nebus, tai mes nepasieksime didžiausio žuvų kiekio užtikrinčio tausia žvejyba. Dėl smulkio žvejybos mes e, nustatysime mažiausias lengstinę e, ribą atsižvelgiant į finansavimą. Tai e, pagal mūsų finansavimą dabar bus 75 procentai jiems numatyti, tai yra 75 procentai e, projekto e, vertės žuvinkystėje apskritai 50 procentų, smulkiai žuvinkystėje 75 procentai. Tai absoliučiai konkretus, absoliučiai konkreti priemonė. Uh, Ir e, dėl ryšio su sanglaidos politika dabar turime naują reglamentą skirtą finansavimui. Yra e, nauji e, projektai, kuriuos numato 2 ar 3 generaliniai direktoratai. Ir, ir viena iš minčių yra kaip tik tai ir numatyti sanglaudos fondo finansavimą smulkiai žvejybai. Uh, Dabar dėl tų e, lėšų, kurios e, bus skiriamos e, laivų savininkams, mes nenorime skirti pinigų naujiems motorams, bet bus modernizavimui skirtos lėšos, mes norėtumėm skirti lėšas saugykloms įrengti laivuose, tas finansavimas galėtų būti skirtas laivų įrangai, tai galime padėti žvėjams tačiau nebus skiriamas finansavimas naujiems motorams, nes e, tai tik tai reikš, kad pajėgumai bus dar didesni, o, o ištekliai žuvų apskritai e, išnyks. Dėl e, kontrolės. Tai mums reikia reglamentų, kurie turėtų dantis ir dabar jau turime tai, nes dabar yra numatyta uh, numatytas išskaičiavimas, kalbant apie išteklius. Čia konkrečiai būtų e, pernelik didelis menkės išgaudimas Ispanijoje ir numatomas toks išskaičiavimas yra, kadangi e, ten per daug išgaudyta yra ir e, jie turėtų suprasti, kad e, reikalavimų laikymasis mums labai svarbus ir tai turėtų būti jau sunkioji artilerija, kalbant apie atitikti ir numatomas yra e, saliginumas ir nu, pagal naują reglamentą, jeigu reikalavimų nesilaikoma, tai ir finansavimo nėra. Ir dėl duomenų rinkimo vienas gerbiamas narys tai minėjo, jeigu valstybė narė ne, nepateikia duomenų arba ne, ne nebendradarbiauja siekiant pateikti mokslinius įrodymus, tai vėlgi pinigų nebus. Dėl akvakultūros stiprinsime tvarią akvakultūrą, kokiu būdu. Visų pirma, ieškosime naujų akvakultūros sričių per specialų uh, E, jūrų e, planavimą. Antra, numatysime procentą e, jaunimui, kurie norėtų dalyvauti akvakultūros produktų, jeigu jie laikysis tvarumo taisyklių. Trečia, daugiau lėšų skirsime akvakultūros projektams, kuriais numatoma auginti neplėšrės žuvis ar ne žuvis žuvų miltams gaminti, tačiau jeigu bus galvojama apie alternatyvų pašarą žuvėms, taip pat naujiems akvakultūros projektams bus skiriamas finansavimas, pavyzdžiui, dumblių auginimui, tai galėtų būti kiti produktai, nebūtinai žuvis, kiti produktai valgomi, tai gali būti nauji akvakultūros projektai produktai ir galime teikti paramą tokiai naujai gamybai vystyti. Dėl pietų ir šiaurės kvotų įgyvendinimo. Galiu pasakyti, paniai Grosbach, čia labai nesuta, nesutarčiau. E, Viduržėmio jūroje kvotų nėra, tik tai paprastajam tūnui taikomi, netaikomos kvotos yra. Ir iš tikrųjų tie reikalavimai nėra tokie griežti kaip šiaurėje. Ir tai yra, tai yra spraga, kurią turime užpildyti. Dėl susitarimo su Maroko taip pat žinau, kad tai yra prieštaringas klausimas. Nenu, nenoriu apie tai kalbėti, nes tam reikėtų daug laiko. Galiu pasakyti tik tai tie, kad e, komisija gerbs tai, kaip balsuos parlamentas. Mes privalome tai daryti. Uh, ir jau esu pateikusi um, pasiūlymą ir um, šiandien aplinkosaugos ministrai taryboje dėl to uh, susitarė. Tai iš tiesų bus uh, nutraukta žvejybos uh, veikla ten, mūsų prievalė tai padaryti, kadangi parlamentas tai balsavo, tačiau turiu prašyti naujų įgaliojimų, kad būtų galima sudaryti geresnį susitarimą. Um, Geresnis susitarimas reikštų geresnę aplinkosaugą. saugą Tai reikštų, kad susitarimas būtų ekonomiškai e, gyvybingesnis, atitiktų tarptautinę teisę, tačiau tema sunki, sudėtinga ir tikiuosi, kad e, e, parlamentas balsavęs dėl tokios rekomendacijos komisijai didžiąją daugumą parems mus, tačiau turiu pasakyti, kad turėtumėm nepamiršti galų gale vis dėlto taryba ir parlamentas dėl to balsuos, kad ir ką sakytų komisija, jei parlamentas ir taryba nenorės tokio susitarimo, tai jo ir nebus. Dėkui. Yeah. Thanks, Ačiū gerbiamą komisijos narę Damanakį už tai, kad pristatė fetužunkysės reformos e, pagrindus mūsų komitetui. Galite E, tikėtis, kad e, mūsų komitetas jūs parems, nes jūsų išdėstytos mintis atitinka mūsų tikslus ir mes teiksime savo indėlį į šį teisės aktą. Manau, kad e, kartu su žuvininkistės komitetu mes jau esame įsitikinę, kad reikia patvirtinti 50 straipsnį, kad jūsų idėjos virstų sprendimo prieimimo proceso dalimi. Labai ačiū ir e, gerų švenčių visiems. Next point, number five. Toliau. Penktas klausimas - moteris ir klimato kaita. Nuomonė e, Bevo de Brun, kurio dabar salėje nėra, todėl Satu Hasi perėmė šios nuomonės e, dokum, rengimą. Uh. Rova de Brun pyysi minua toimimaan. Ačiū. Pone Debriun paprašė, kad ją pavaduočiau, nes ji kurį laiką jau serga. Tačiau e, norėtų, kad ši tema vis dėlto judėtų į priekį. Taigi ir diskusija turėtų vykti jau dabar, neturėtume laukti, kol jie grįž iš savo lygos atostogų. Šis klausimas yra panašus į tą klausimą, kai svarstomas santykis tarp klimato kaitos ir besivystančių valstybių. Moteris yra mažai įtrauktos į sprendimo prieimimo procesą susijusi su klimato kaitos klausimais. Tačiau kita vertus, moterys labiau kenčia dėl klimato kaitos pasiekmių. Tarptautinė klimato kaitos taryba prieš keletą metų jau konstatavo, kad klimato kaita tai ne tik aplinkosaugos, bet ir vystimosi klausimas. Ir kadangi tai yra vystimosi klausimas, tai žinoma, jį įeina ir lyčių specifika. Tarptautinė klimato kaitos taryba yra padariusi tokią išvadą, kad klimato kaita yra skir daro skirtingą poveikį priklausomai nuo lyties, amžiaus, finansinių galimybių ir panašiai. Tie, kurie skursta, kenčia dėl klimato kaitos labiau. 70 procentų visų skurstamučių žemės gyventojų yra moterys. Taigi išvada aiški. Statistika rodo, kad žmonės, kurie tampa gaivalinių nelaimių aukomis, taip pat dauguma jų yra moteris. Pabėgėliai dėl, dėl aplinkosaugos priežasčių taip pat iki 60 procentų jų yra moteris kai klimato kaita tampa konfliktų priežastimi, sakykime, konfliktų dėl vandens, dėl dirbamos žemės priežastimi, tai tų konfliktų aukomis taip pat potencialiai dažniau tampa moteris. Tai jos taip pat yra ir dėl šių priežasčių vykstančių karinių konfliktų prievartos aukos. Taip pat katastrofų situacijose, gaivalinių nelaimio atvejais moterų mirtingumas yra didžiausias. Tyriant šiuos dalykus ir jų sąsajas su lyties klausimais, matyti, kad e, sveikatos apsaugos rizikos moteriams taip pat yra didesnės ir atsižvelgiant į šios parametrus būtų galima kurti tikslesnės, geresnės reagavimo priemonės. Kitaip sakant, reikia kuo greičiau išsiaiškinti, kaip aplinkos pasikeitimas daro poveikį migracijai ir kokį tai turi poveikį moterų padėčiai kalbam ne tik apie moteris kaip aukas, kalbam ir apie tai, kokias žinias moteris perneša ir išlaiko, jos yra tradicinių žinių saugotojos ir egzistuoja gana daug tokių tradicinių metodų, elgesio modelių, kuriuos reikia išsaugoti. Tas žinias perneša moterys ir tą suprasdami turime siekti išsaugoti tokias žinias, nes tai padeda egzistuoti ištisoms e, visuomenėms ir jų sistemoms, o valstybinių lygmenių tai yra dažnai pamirštama. Taigi lyčių klausimas klimato kaitos kontekste yra labai svarbus. Noriu atkreipti dėmesį ir į dar vieną dalyką, svarbiausias klausimas moterims, bet ir visiems kitiems žm... pasaulio gyventojams yra klimato kaitos sustabdymas. Taigi mūsų priemonės turi būti nukreiptos į tai, kad mes galėtume siekti šių tikslų atsižvelgdami į moterų ypatingą padėtį. Uh, O imdamiesi bet kokių priemonių klimato kaitos sustabdymui turime stengtis nepabloginti moterų situacijos. Ačiū. Manau, kad Durbane mes galėjome puikiai pajusti, kaip, moterų, kaip keičiasi moterų vaidmuo klimato kaitos kontekste. Ar kas nors norėtų pasisakyti dėl mūsų pozicijos, e, dėl šio klausimo? Romana. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Debrun, nes parengtoji nuomonė labai gera. Aš galiu tik šitą pridurti, pabrėždama, kokį svarbų vaidmenį moteris atlieka kovojant su klimato kaita. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikia plačiau ir įtakingiau e, tobulinti ES klimatos ir ties diplomatiją visose tarptautinėse dėrybose dėl klimato. Pirmininkė, jūs minėjote Durbaną. Ir čia aš galėčiau pateikti pavyzdį ir pristatyti vadinamąjį E, švelniosios galios konceptą klimato diplomatijoje, tarptautinėse klimato dėrybose. Prieš dešimt dienų girdėjau, kaip konferencijos pirmininkas paprašė ponios e, Hidegard, mūsų komisijos nario ir Pietų Afrikos užsienio reikalų ministro, tiksliau, atsiprašau, e, Pietų Afrikos vidaus reikalų ministro rasti sprendimą dėl Indijos per 10 minučių. Šios dvi moterys, e, mūsų komisarė ir Pietų Afrikos ministrė, e, pasiekė sprendimą ne per 10, o per 5 minutės. Taigi mes galime įvesti tą <clears throat> švelniosios galios koncepciją, kuri E, būtų pritaikyta ne tik klimato kaitos diplomatijoje. Be to, aš pabrėžiau, kokį svarbų vaidmenį moteris atlieka įgyvendinant švelninimo priemonės kasdienėme gyvenime, taupant energiją, perdirbant atliekas, taikant e, ekologiškus e, produktus. Aš pabrėžiau, kaip, svar, kaip reikšmingai moteris gali prisidėti prie naujovių taikymo ir kūrimo e, savo žiniomis ir versle ir e, e ekonomikos raidoje. Mes turėtume paraginti ES ir jos valstybės narės e, sukurti klimato teisingumo principą, apie kurį yra kalbama ir Durbano rezoliucijoje klimato teisingumas reikalingas tam, kad mes patvirtintume, jog didžiausias neteisingumas yra susijęs su galios paskirstimus sprendžiant klimato kaitos klausimus. Labai daug žalos yra daroma neturtingoms valstybėms ir e, jų gyventojams ir ypač moterims. Be to turėtume įvertinti, kiek e, klimato politikoje yra atsižvelgiama į moterų poreikius. Be to, turėtų būti skatinama visas valstybės narės taikyti lyčių e, politiką, įtvirtinant tvarę e, plėtros politiką. Ačiū iš tokius komentarus. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Pakeitimų pateikimo terminas rytoj, gruodžio 20 diena, 12 valanda. Tai būtina, kad šis pranešimas būtų įtrauktas į sprendimų prieimimo procedūrą moterų teisų komitete. Šeštas punktas. E, iki pat 12 dabar kalbėsime apie biudžeto įgyvenimo patvirtinimą. Šeštasis punktas yra Europos investicijų banko EIB e, biudžeto įgyvenimo patvirtinimas. E, pranešėja ponė Rivelinį Jos dabar nėra, todėl permė Elizabeta Gardinį. Ačiū, prezidentė, saro breve. Eh, Ačiū, pirmininkė. Aš labai trumpai kalbėsiu. Pirmiausia, noriu atsiprašyti už kolegą Rivelinį, nes šiandien jis negalėjo atvykti į posėdį, bent jau negalėjo jį atvykti šituo metu. Todėl perdavė man savo įgaliojimus ir įpareigojo mane išklausyti jūsų pastabų. Taigi, kalbam čia apie pranešimą dėl Europos investicijų banko. Na, nežinau, ar verta dar kartą apie juos atskirai kalbėti. Tų punktų pranešime ar pozicijoje yra tik šeši. Čia išsakoma mūsų pozicija ir pra, EIB prašomas prašoma, kad jis atsižvelgtų į tam tikrus kriterijus. Sakykime, pirmajame punkte nurodoma, kad e, investicijų bankas turi įsipareigoti finansuoti aplinkai draugiškus projektus ir tai prisidėti prie tvarios plėtros. Antrajame punkte sveikinama tas faktas, kad EIB padidino savo finansavimą 30 procentų iki 19 milijardų tokiems projektams, kurie susijęs su aplinkos apsauga. Pavyzdžiui, tvarus energijos naudojimas, efektyvus energijos naudojimas, transporto sritis ir panašiai. Trečias, klaus, trečias punktas e, raginama nefinansuoti projektų, kurie būtų susijęs su tam tikrų neigia, su tam tikrų neigiamų poveikio aplinkai. Kitas dalykas sveikina atsinaujinančios energetikos finansavimą ir nurodo, kad lėšos čia padidėjo nuo 6 milijardų 10 metais iki 7,9 milijardų 2010 metais. Taip pat kalbame, kad e, bankas pagerino savo kvalifikaciją kvalifikuotų darbuotojų skaičių, padidino kvalifikuotų darbuotojų skaičių, atsirado daugiau žmonių dirbančių atsinaujinančios energetikos srityje su šios ryties projektais. Na ir pas, galiausiai e, bankas raginamas taikyti labai griežtus reikalavimus tiems projektams, kurie susiję su anglies išgavyba. Remiantis tokiais kri griežtais kriterijais e, turėtų būti siekiama sumažinti bankų finansavimą anglijas e, gavybos sričiai ir apskritai šios srities plėtrai. Na, tai tiek norėjau pasakyti savo kolegos vardu, o dabar noriu išklausyti ir jūsų pozicijų. Labai ačiū. Ponas Siklunda prašė pasakyti. Um, my group as well welcomes uh, the draft opinion. Um, Mūsų frakcija sveikina nuomonės projektą. Pana Irvilini, manome, kad e, nuomonė subalansuota ir pažymima keli svarbus klausimai ir su pasitenkinimu paž, e, pažymime AIB finansavimo rodiklius, jų traukimą. Mm, kai kalba eina apie su klimato kaita susijusius projektus, kaip pavyzdžiui atsinaujantis ištekliai, prisitaikymas prie klimato kaitos ir panašiai. Mums mm, taip pat priimtina tai, kad nagrinėjama idėja vadinamųjų draudžiamų technologijų, pritarėme pasiūlymui dėl juodojo sąrašo, galbūt būtų galima įtraukti projekto pavyzdžių, kurie buvo uždrausti arba kurie nebuvo patvirtinti, neturėtumėm mm, bijotis e, įvardyti ir sugėdyti šioje srityje, nes labai dažnai kitose šalise tokie projektai po to kartojasi. Tiesą sakant, eitumėm toliau ir pasiūlytumėm parengti pilkai sąrašą, kadangi Daug projektų yra, galima sakyti, ribiniai yra, pavyzdžiui, iškastinė kūrą deginančios elektrinės ir galbūt jos ir nepatektų į juodą, juodą į sąrašą, bet e, pilkasis sąrašas iš, tiek, iš tikrųjų reikštų įspėjimą šioje srityje. E, ir žinome, kad atliekamas tokių projektų poveikio vertinimas, tačiau turbūt reikėtų daugiau uh, atlikti e, strateginių poveikio aplinkai vertinimo. Ir galbūt e, galim, galima, kai sumažinami e, reikalavimai yra ir ribiniam projektam pritariama, kaip pavyzdžiui, žinomi man pavyzdžiai kai EB elgėsi kaip tos bežionėlės, kurios užsidengia uh, rankas, rankomis ausis ir rankas, e, atsiprašau, <laughs> ausis ir akis ir pritariama tam, tikėm, tam tikriem ribiniam e, produktam. Ir dar norėčiau pasakyti, kad yra na, sričių, kur um, susidomėjusios yra pietinės viduržemio jūro jūros regiono e, valstybės e, narės, e, kur reikėtų atlikti daugiau tyrimų. Pana Žembrandi, ačiū ponė pirmininkė, labai ačiū. Noriu padėkoti ir ponė Rivenilį, ir Rivelinį, ir poniai Skardinį už tai, kad parengė tokį projektą ir jį čia pateikė. Aš ateinu kaip tik iš biudžeto kontrolės komiteto, kuriame pirmininkas Maištadas pristatė savo metinį pranešimą. Turėjau galimybės jam pateikti klausimų. Galiu pasakyti, kad bendrai mane džiugina Europos investicijų banko uh, elgesys aplinkosaugos požiūrių. Uh, Beveik du kartus išaugo per trejus metus ekologinių projektų finansavimas nuo 9 iki 19 milijardų eurų išaugo ta suma. Tai yra labai geras poslinkis. Ir man atrodo, kad labai daug dėmesio yra klimato klausimams skiriama. Vienas iš klausimų, kurį aš pateikiu ponui Maištadu ir dėja turėjau išeiti iš to posėdžio, nes šiandien norėjau ateiti ir jam neužteko laiko visiems klausimams sakyti, buvo toks Jeigu Europos investicijų bankas nori daugiau dėmesio skirti resursų efektyvumui ir e, žinome, kokia jo yra ekonominė įtaka. Tai ir griežtesnės bioįvairovės taisyklės turėtų būti taikomos. Tai turbūt yra E, vienas iš svarbiausių elementų, bet galutinėje ataskaitoje apie tai beveik nekalbama. Aš taip pat kritikavau šiek tiek poną Maišsadą ir sakiau, kad nors gana nedaug Europos investicijų banko projektų yra susijęs su šias rytimi, aš vis tik manau, kad reikėtų daug, nereikėtų daugiau investuoti į anglimi kūrenamas elektrinės. Ir aš, manau, atspindėjau tik tai e, kolegų čia esančių nuomonės. Nors tik 10 procentų visos sumos skiriamos energijos gamybai atitenka tokioms elektrinėms, manau, kad reikėtų labai griežtai raginti EIB daugiau dėmesio tokiems projektams neskirti. Ačiū. Merci. Ačiū, labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne? Tada ponas Karanu. Prašom. Pour la Banque européenne. Europos investicijų bankas. Žodis jums. First of all, thank you to the rapporteur. Ačiū. Visų pirma, ačiū pranešėjai ponui Rivelinį už parengtą nuomonę. Ačiū už gautus klausimus. Sveikiname visas rekomendacijas ir pasiūlymus išsakytus nuomonėje. Uh, ypač e, kai buvo pažymėta, e, dedame didelės pastangas į tai, kad e, bankas taptų aplinkosauginiu banku, kalbant apie juodai sąrašą ar pilkai sąrašą. EIB jau dabar taikoma tokia praktika visiškai įgyvendinti ES politikos ir e, direktyvų standartus, ypač ES teritorijoje, tačiau, kai įmanoma, didesnė dalim taikyti tą patį ir už ES ribų, kad būtų galima laikytis e, biologinės įvairovės išsaugojimo reglamento, natūra 2000 e, taisyklių. Ir Labai e, daugeliu projektų mes laikomės e, tų standartų, tas pats pasakytina apie kalnakasybos projektus, e, kur labai sumažinome finansuojamą sumas, tačiau turėčiau pažymėti, kad pagal kotonų susitarimą ir pagal partnerystės susitarimą prašėme na, galimai finansuoti tuos projektus, tačiau tinkamai atsižvelgėme į visus aspektus susijusius su aplinkosauginiu socialiniu poveikiu, vis daugiau dėmesio skiriame aspektams susijusiam su mokestiniam pajamom, kreipiame dėmesį į įsipareigojimus, siekiant užtikrinti, kad šalis atitinkamai teiktų ataskaitas apie investicijų į šalį poveikio dėl atsinaujančių išteklių. Šiame šį sektorių vis daugiau finansuojame ir didiname, kad e, pasiektumėm 75 procentus e, mūsų bendro e, finansavimo. Reikėtų pažymėti, kad iki 10 procentų sumažintas finansavimas iškastinio kūro projektams, lyginant su visų mūsų energetinių projektų E, finansavimu. Vis dėlto, kai finansuojame projektus, pavyzdžiui, elektrinės, kurios naudoja iškastinį kūrą, taikome griežtus kriterijus, kaip yra nurodyta mūsų amplikosauginėm socialiniam pareiškime, kur mes kalbame, kad nurodoma yra naudoti geriausią turimą technologiją arba e, siekiama užtikrinti, kad e, šios elektrinės būtų pasirengusios taikyti CO2 surinkimo ir saugojimo e, technologiją. Ir apskritai yra nu-, nurodytas reikalavimas, kad CO2 kiekis išmetamas mažėtų, nedidėtų. Na, o kalbant apie standartų laikymą, tikimasi, norėčiau pabrėžti, kad e, kalbant apie iškasinio kūro projektus, atrinkome pagal tokį kriterijų 20 galimų projektų. Mm, tie kriterijai taukomi nuo 2007 e, metų ir e, tie paminėti projektai buvo atrinkti ir išskirti ir negavo finansavimo, nes netitiko mūsų E, reikalavimų, e, tobuliname savo politiką, savo standartus peržiūrėjome devintaisiais metais po viešųjų konsultacijų, skaitant ir konsultaciją su parlamentu ir esame pasirengę įsiklausyti jūsų pasiūlymus, kad e, tęstumėm tobulinimo darbą. Kaip žinote, mes esame visiškai pasirengę įgyvendinti ES politiką, taip kaip nurodo taryba ir parlamentas. Dėkui. Ačiū. Ar pranešėja norėtų pasakyti? Ne. Tada priminsiu, kad pakeitimų pateikimų terminas yra e, rytoj 18 valanda. Balsuosime sausio 24. biudžeto kontrolės komitete bus e, svarstoma 29 sausio. Toliau kitas darbo atvarkės klausimas, numeris 7, bendras biudžeto įgyvendinimo patvirtinimas. E, Juta Hauk, mūsų pranešėja, prašom, žodis jums. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, jetzt sind wir. Ačiū pirmininkė. Na, dabar vėl grįžtame prie soft power, švelniosios jėgos, bet kalbėsim apie kietus faktus. Taigi, turiu pasiūlymą dėl, pateikiau savo pasiūlymus dėl biudžeto tvirtinimo gana anksti. Tam, kad pakaktų laiko išversti tuos pasiūlymus laiku. Žinau, kad jau yra kritikos dėl to, kad e, per anksti baigėsi pakeitimų pateikimo terminas, tai yra rytoj 18 valanda, nieko negaliu pakeisti, kadangi tik tai taip mes galėsim užbaigti šį procesą laiku. Ir laiku balsuosime dėl mūsų pozicijos tam, kad biudžeto kontrolės komitetas laiku gautų tą mūsų poziciją ir galėtų laiku išreikšti savo nuomonę, nes jis yra pagrindinis komitetas šiuo klausimu. Pranešėja dėl agentūrų biudžeto tvirtinimo aiškiai pasakė, jiems reikia mūsų pozicijos iki 22 dienos. Tai jeigu atsižvelgsime į kalėdų atostogas, į visus terminus, kurie yra numatyti, uh, tai mums nelieka kito kelio, kaip tik tai pakeitimų terminą nustatyti rytoj iki 18 valandos. Nenoriu čia labai bumbėti, bet dabar apsižiūrė, pasižiūriu į kairę ir į dešinę ir tiesiog negaliu, negaliu suprasti, kaip taip visi nepatenkinti buvo tais pateikimo terminais, tarsi norėtų tuos pakeitimus teikti. Bet pasižiūrėjus į visas pusės matau, kad tų pakeitimų tikriausiai visai nebus, nes niekas netėjo diskutuoti arba atėjo tik labai mažai žmonių. Taigi, dabar bendri dalykai. Mes atsakome už biudžetą susijusi su aplinkos sauga, produktų saugumu ir taip žiūrėdami, galime pasakyti, kad mes atsakome už 0,76 procento ES biudžeto. Tai yra mažiau negu 1 procentas. Suvokiu, kad gera aplinkosaugos politika nebūtinai yra tiesiogiai susijusi su tokiu finansavimu, didesniu finansavimu. Visų pirma, gera aplinkosaugos politika susijusi su gera įstatymų leidyba ir mes tokią leidybą garantuojame. Ir nors jūsų nedaug, mėly kolegos, vis dėlto noriu pasakyti, bent jau tiems, kurių, kurie yra, aš noriu visus paraginti įsigilinti į visas ES politikos sritis, jas kištis ir daryti įtaką vis, visose tose sritise, kurios yra bent kiek susijusios su aplinkosauga. Pavyzdžiui, dabar buvo pas mus atvykusi komisarė Damanakė ir kalbėjo apie žvejybos politiką. Jeigu mes, kaip aplinkosaugos komitetas, nesikišime į žuvininkystės politiką, į žvejybos reikalus, tai nieko nepasieksime. Lygiai taip pat mes turime dirbti ir žemės ūkio srityje. Uh, Be to mes turime dar daugybę sričių, kurių negalime apleisti, kur turime, privalome kištis ir negalime jų atiduoti kitiems. Taigi noriu Jums pasakyti, kad jeigu mes nieko nedarysime, tai ir toliau būsime tokie neįtakingi kaip lygi šiol. Nežinau, kad kalbu dabar nebūtinai tiesiogiai apie patvirtinimą biudžeto, bet Jau anksčiau sūrė komitete mes numatėme tas kryptis ir tuos kelius, kuriais reikėtų eiti ir kaip reikėtų reformuoti atskiras politikos sritis tokiu būdu, kad jos būtų siektų didesnio tvarumo, sumažintų anglės dvideginio išmetimą ir panašiai. Taigi visos šios vis, visi tie keliai, visos tos priemonės turėjo padėti kovai su klimato kaita. Ir tada noriu visus jūs paraginti, nors ir nedaug yra manęs klausančių, kovokite už tos klausimus, rūpinkitės jais. Na, o visas kitas smulkmenas galite perskaityti pozicijoje. Mm, aplinkosaugos generalinis direktoratas ir klimato generalinis direktoratas jie dabar yra atskirti, bei visuomenės sveikatos direktoratas tais metais dirbo neblogai, stengiasi biudžetą įvykdyti korektiškai, teisingai. Ir e, jeigu pasižiūrėsite į vienintelę mūsų tikrą aplinkosaugos programą, LIFE programą, tai jos įgyvendinimas buvo pavyzdinis nors ir skirtingas nuo to, kaip buvo tikėtasi ir kaip buvo nutarta, iš, kaip buvo tikimasi iš pradžių, buvo numatyti tikslis, tikslų skaičiai valstybėms narėms. Ir nors valstybės narės nepateikė tikslių duomenų ir pakankamai kokybiškų duomenų, buvo nutarta lėšas perkelti kitoms valstybėms narėms. Taigi galima būtų pasižiūrėti, kur kai kurios valstybės narės galėtų dar mm, elgtis geriau. Tačiau galime pasakyti, kad pinigai, kuriuos mes skyrėme, buvo panaudoti labai įvairiems tikslams siekti. Taigi pinigai, kurie buvo numatyti biudžete, jeigu lyginsime su tuo, kas buvo išleista iš tikrųjų, uh, ir nustatysime skirtumus, tai galėsim paskui ieškoti, kokios priežastys yra tokių skirtumų. Pavyzdžiui, kalbant apie e, gyvūnų epideminės ligas. Jų buvo, tokių epidemijų buvo nedaug, todėl ir išlaidos buvo nedidelės, nereikėjo pirkti skiepų. Taigi ir išleista buvo mažiau. Kita priežastis, kad valstybės narės numatė daug daugiau iš esmės paprašė daug daugiau pinigų, negu kad jos ketino išleisti. Čia reikėtų sažiningesnio ateityje požiūrių. Taigi įsivaizduokit, kaip viskas vyksta. Sanko generalinis direktoratas, pirmiausia, pateikė savo poziciją biudžeto generaliniam direktoratui. Biudžeto generalinis direktoratas, žinoma, nu, nubraukė tam tikrą lėšų dalį, kadangi iškart suvokė, kad jų paprašyta per daug. Ir jeigu netgi po to dar lieka tiek daug neišleistų pinigų kaip šį kartą, tai vis dėlto yra kažkur kažkokia procedūrinė problema ir reikėtų pasistengti šiek tiek sažiningiau numatyti prašomas lėšas. Čia reikėtų Mm, galbūt dar ateity paieškoti geresnių dalykų, bet vis dėlto aš siūlau patvirtinti visų šių trijų generalinių direktoratų biudžeto įvykdymą. Dabar kalbam apie, toliau kalbam apie agentūras. Tai yra Kopenhagos agentūra, chemijos agentūra Helsinkijas, vaistų agentūra Londone, Stokholmo agentūra, mm, lygų prevencijos agentūra ir Parmoje esantis maisto saugos agentūra. Taigi visos šios agentūros, tiesiog pirmos keturios agentūros visų pirma nekelia didelių problemų. Čia nereikėtų dabar grįžti vėl prie tų diskusijų, kurias jau esame nekartą turėję. Galime pasiūlyti pritarti biudžeto įvykdymui. Galime pasakyti, kad aplinkosaugos agentūra dirbo ne, tikrai gerai, išleido tas lėšas, kurios ir buvo numatytos. Galbūt ji galėtų šiek tiek patobulinti savo komunikaciją į išorę, nors jau 2011 metais galime matyti, kad ji tą ir padarė, Ir manau, kad šioje srityje taip pat yra tikrai tobulėjama, agentūra tampa vis labiau pastebima visuomenėje. Todėl čia tikrai neturėtų mums kilti jokių abejonių. Galima tą patį pasakyti ir apie chemijos, chemikalų agentūrą, kuri šiemet, ne, ne 2010 metais, bet 2011 metais. Taigi, šiemet teko jai šiek tiek padidinti biudžetą 33, tiksliau 10 metais teko 10, e, gražinti 33 milijardus, tiksliau ją finansuoti papildomais 33 milijardais eurų, o e, šiemet ji pati finansavo savo veiklą iš to, ką surinko už e, licencijas. Chemijos agentūra šiemet taip pat labai patobulino savo komunikaciją. Uh, page, patobulino savo puslapį, bei rengė seminarus, e, publikacijas, žodžiu, informavo visuomenę apie savo veiklą. bei teikia daug geresnį informaciją visiems tiems, kuriems reikėjo šios agentūros registracijos ir suteikė, gal, tikrai suteikė jiems galimybę tą padaryti geriau, greičiau, lengviau seminarų pagalba. Taigi čia irgi problemų nėra. EMA agentūra iš pradžių kėlė šiek tiek problemų, bet 2010 metais jos veikla irgi gerokai patobulėjo. Kol kas audito rūmai dar nėra visiškai patenkinti ypač informacijos dalykais, tačiau tokių dalykų ir negalima taip greitai gyvendinti, bet jau dabar matome, kad informacinių technologijų sutartys ir mokėjimai viskas eina geresnė linkme. Tačiau yra sričių, kurias dar reikia tobulinti. Tikiuosi, kad e, mes kaip biudžeto kom... Mm, už biudžetą atsakingas komitetas esame pateikę vieną tokią mm, užklausą dėl studijos ir tikiuosi, kad studija pavyks atsakyti, šią studiją pavyks atsakyti į kai kurios klausimus. Taigi, mes suteikėme EMAI pinigų, o ji tuo tarpu dar gauna pinigų iš nacionalinių agentūrų ir gauna nemažai. Taigi, nacion atsiprašau, yra atvirkščiai, nacionalinės agentūros yra finansuojamos per EMA. Iki 50 procentų jų lėšų at, gaunama yra iš Europos vaisto agentūros. Nežinau, ar tai buvo mūsų pirminė idėja, ar tikrai toks finansavimo modelis buvo sumanytas. Taigi reikia čia dar iš esmės pergalvoti sistemą. Ar tikrai uh, e, tokiu būdu turėtų būti pervedami mokesčių mokėtojų pinigai nacionalinėms agentūroms. Ketvirtoji agentūra Stokholme. Čia irgi neturiu didelių priekaištų. Tačiau kadangi vienas iš biudžeto principų yra kasmetinis biudžeto tvirtinimas. Taigi mes norime, kad kiekviena agentūra kasmet iš naujo pasakytų, kiek jai reikės pinigų tam, kad ji galėtų įgyvendinti visus savo įsipareigojimus tais metais. Taigi, ši agentūra 2010 metais taip pat turėjo per daug lėšų. Paprastai, žinoma, visuomet džiaugiamasi, kai yra biudžeto perviršis ir kai nereikia jo didinti. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad biudžetas yra planuojamas ir numatomas vieneriems metams, tai yra kasmetinis biudžetas, tai jau yra problema. Tai susiję, aiškus, ir su mūsų bendra biudžeto procedūra ES. Taigi 2010 metais padėtis dar nebuvo tokia gera, tačiau 2011 ji jau atrodo yra pagerėjusi. Kodėl reikėjo tų lėšų tiek daug tada numatyti, tai todėl, kad ši agentūra, lygų prevencijos ir kontrolės e, agentūra, persikėlė į naujas patalpas ir e, tas persikėlimas nevyko tada, kada turėjo vykti, žodžiu, lėšos buvo numatytos kitam laikotarpiui. Tai čia būtų toks vienintelis priekaištas, bet šiaip jos veikla yra efektyvi. Taigi, dabar galima pasakyti taip, kad jeigu šiaurėje agentūros veikia gerai, Tai kai grįžta, pasisukame į pietus, tai ten jau biudžetas kelia problemų. Kai tik tai e, pasižiūrime, kas vyksta kitose agentūrose, pavyzdžiui, Parmoje įsikūrusioje maisto saugos agentūroje, jau iškart kyla problemos. Jau ne vieną kartą buvo kritikuojamas šios agentūros nepriklausomumas ir prie sprendimų prieimimo nepriklausomybė šioje agentūroje. Ir šis klausimas 2009 metų biudžeto tvirtinime taip pat yra nepaskutinės svarbos. Tačiau reikia skirti nepriklausomumą tų mokslinių komitetų ir kaip, ir to, kaip jie nusprendžia, kaip jie priima tas ekspertizės, kaip jie sprendžia dėl jų turinio, nuo skirti nuo to, kas atsitinka su tais darbuotojai, su tais darbuotojais, kurie išeina iš maisto saugos agentūros ir tuoj pat pereina dirbti į kokią nors farmacijos kompaniją. Žodžiu, iškart perina dirbti į vieną iš kompanijų, kuri yra tiesiogiai susijusi su EPSOS veikla. Europos Sąjungoje egzistuoja darbuotojų reglamentas, kuriame yra labai aiškiai pasakyta, kas vyksta su tokiais darbuotojais, kaip jie turi elgtis. Uh, Vienintelis dalykas yra tai, kad agentūros tokio reglamento netaiko. Taigi šiuo atveju agentūra turėtų nusistatyti taisyklės, kurios būtų suderinamos su to reglamentu ir, būt, ir jų būtų laikomasi. Būtent šioje agentūroje ir buvo toks atvejis, kai viena darbuotoja išėjo dirbti į Singentos koncerną Tai yra mm, įmonė, kuri užsijima genetiškai modifikuotų organizmų gamybą. Ir laikotarpis tarp darbo EFSA pabaigos ir darbo įmonėje pradžios nebuvo išlaikytas. Kitaip sakant, e, moteris dirba tą patį darbą arba kūruoja tą pačią sritį, kurią jį kūravo ir agentūroje, dabar jį kūruoja tą pačią sritį įmonėje. Visa ši istorija dabar iškilo gruodžio 8 dieną ir dabar vis dar yra susirašinėjama ir aš kol kas dar negaliu galut priimti šio klausimo galutinio sprendimo, ką aš galiu padaryti, tai tą ir darau. Uh, Aš perdodu informaciją biudžeto kontrolės komitetui ir pateikiu jam savo pasiūlymą, į kurį ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Taigi, man atrodo, kad gruodžio 15 diena buvo nutarta. Galų gale sukurti tas taisyklės, kurios atitiktų ES pareigūnų statuto nuostatas. Ir tai šitoks sprendimas buvo priimtas EFSOS agentūroje gruodžio 15 dieną. Taigi procesas vyksta ir sprendimas jau yra. Tačiau atvirai kalbant, nelabai skubėjo ta agentūra priimti atitinkamas taisyklės. Praėjo du metai nuo to paaiškėjusio atveju. Taigi mums nelieka nieko kito, kaip tik tai įtraukti tokį pakeitimą ir mėginti pasikviesti Katrin Žisrenanel į posėdį ir išklausinėti ją, na, padaryti tam tikrą inkvizicijos aktą ir išklausinėti viską apie tos atvejus. Ačiū, ponė Haugu, šio pranešimo pristatymą. Aš dabar e, kitą e, kryptimi e, kalbėsiu. E, E, ir pristatysiu Aldę poziciją, nes mano pozicija sutampa su Aldė šešėliniu pranešėju ponu Panajotoj. Ponas Panajotų norėtų visų pirma jūs pasveikinti parengus šį dokumentą ir norėtų išskirti keletą dalykų. Visų pirma, jis norėtų paklausti kai su, Europos, e, su biudžeto komiteto e, komitetu buvo parengta darbo atvarkė, buvo suorganizuota diskusija, kurioje buvo pasikeista nuomonėmis su Europos audito rūmais. Ir komitetas norėjo gauti pakankamą informacijos, kad galėtų išanalizuoti šį pranešimą. Ir e, suprantame, kad 2012 metais ataskaita apie audito rūmus turėjo būti pateikta, bet mes atsižvelgsime į kitus pranešimus taip pat, kurie yra susiję su Europos e, biudžeto kontrolės komitetu. E, dėl EFSOS ir Europos medikamentų agentų, vaisto agentūros ponas Patajoto, kaip ir e, kiti Aldė komisijos nariai, norėtų pasiūlyti, kad e, prieš baigiančios šias ataskaitas, šios pranešimus pateikti porą pakeitimų. Reikėtų audito rūmams suteikti daugiau galimybių kontroliuoti agentūrų veiklą ir Tuo tikslu yra pateiktas pakeitimas e, dėl vaisto agentūros ir EFSA biudžeto gyvendimo patvirtinimo. Dėl EMA vaisto agentūros. Kaip žinote, ši agentūra jau ilgą laiką buvo Europos parlamento dėmesio centre. Nuo šių metų pradžios mes sakėme, kad biudžeto patvirtinimo e, turi būti nukeltas vėlesniam laikui. Ir e, matėme, kad dėl ekspertų interesų konflikto buvo nuspręsta, kad e, buvęs e, generalinis direktorius e, turėjo pakeisti savo poziciją dėl interesų konflikto. Europos parlamentas dėl 2009 metų e, biudžeto patvirtinimo nusprendė priimti pozityvų sprendimą, pirmiausia, nes agentūra e, e šiek tiek pakoregavo savo elgesį dėl e, elgesio kodekso ir e, nusprendė laikyti skaidrumo politikos, nes įtarė, kad gali būti galimų interesų konfliktų e, ekspertams vykdant veiklą. Nepaisant to, atrodo, kad taip iš tiesų nevyksta. Grįžtame prie diskusijų. Ta tema Mišelis buvo m, aktyvus tose diskusijose. Kai reikėjo balsuoti dėl praeito biudžeto įgyvenimo patvirtimo, Europos parlamentas įvertino metinę ekspertų finansinę deklaraciją, nors tą paprastai daro valstybių narių institucijos. Tačiau tai nereiškia, kad mes dabar jau galime e, to atsisakyti. Interesų konfliktų daž, interesų konfliktai pasitaiko gana dažnai, kiek aš pastebėjau, todėl aš norėčiau skirti du dalykus. Jeigu pažvelgtume į prancūzijos ekspertus, kurie yra aukšto rango valstybės tarnautojai, ir jeigu pažiūrėtume, ką jie deklaravo e, e, apie įvairiausias agentūras, tai pamatytume, kad išvados yra skirtingos. Kitas dalykas, daugeliu atveju visai nebuvo jokių deklaracijų paskelbta apie Europos vaisto agentūrą, nors akivaizdžiai e, sąsajos tam tikros egzistuoja. Pavyzdžiui, vienas iš vadovavimo komiteto narių bent jau nusprendė e, deklaruoti artimus ryšius su vaisto agentūra, nors Europos vaisto agentūros taisyklės labai aiškiai sako, kad tokies sąsajos turi būti E, numatomos e, penkerių metų laikotarpiui e, prieš tą datą, kada buvo darbinti ekspertai, pasamdyti ekspertai. Mes žinome, kad kai kurie ekspertai ilgą laiką palaikė ryšį su vaistų pramonė, su vaistų bendrovėmis, ir e, Europos komisija turėtų tokiais atvejais išsiaiškinti situaciją ir ateityje garantuoti, kad e, personalo reglamento 16 straipsnis būtų gyvenintas deramai, nes dabar iškyla nemažai sunkumų jį gyvenant. Dėl tos priežasties ponas Panajotų ir aš pati noriu pasakyti, kad reikėtų atidėti šio dokumento primimą, laukiant galutinio auditorumų sprendimo dėl Europos vaisto agentūros. Dėl Europos maisto saugos agentūros, jeigu aš teisingai suprantu, gruodžio 17 dieną priimtas sprendimas e, nesusilaukė deramos reakcijos, nors jau daugiau negu dviejus metus mes tą klausimą svarstume. Aš pati ir daugelis kitų parlamentarų e, dalyvavome tokiuose svarstymuose. 2008 metų e, gegužės mėnesiai E, buvo pateiktos rekomendacijos ir e, buvo nustatytos aiškos taisyklės dėl etatų paskirstimo ir e, jų ryšių su verslo pasauliu. Buvo sakoma, kad Europos maisto saugos agentūra tyriant taip pat galėjo egzistuoti tam tikrų interesų konfliktų, todėl ta agentūra E, reikalauja, kad būtų atlikta detalesnė analizė. Be to, e, mes turime suprasti, kad interesų konfliktai kartais kartuosi skirtingose srityse, e, ypač genetiškai modifikuotų produktų srityje. Ir pagal personalo reglamento 16 straipsnį fiksuoti pažeidimai. Dėl to iškyla bejonių dėl agentūros patikimumo, bet ta agentūra mums reikalinga ir jos e, darbas mums reikalingas. Neseniai atl... pesticidų e, tinklas buvo ištirtas. Ir paaiškėjo, kad 6 iš 13 turėjo ryšių su verslo pasauliu. Tokie um, interesų konfliktai neretai būna susiję ir su nevyriausybinėmis organizacijos ir jų grupė. Asmuo, kuris bendra, pirmininkavo tai grupiai, um, taip pat uh, palaikė ryšius su verslo pasaulio, buvo atlikti uh, tam tikri rizikos vertinimai. Aš norėčiau sakyti keletą nuomonių dėl uh, E, tam tikrų aplinkosauginių ribų, čia atrodo irgi buvo užfiksuoti tam tikri interesų konfliktai. E, negalima būtų to traktuoti kaip normalios praktikos. Buvo daug sakančių, kad reikia e, kruopštesnio Europos maisto saugos agentūros veiklos efektyvumo tyrimo. Norėčiau priminti, kad um, jau daugelį metų šis klausimas kyla ir pasaulio sveikatos organizacija ilgą laiką kritikuoja ir labai svarbu, kad Europos sveikatos maisto saugos agentūra imtųsi veiksmų problemams spręsti tinkamu laiku. Jeigu tai bus padaryta, reikia E, reikės suprasti, kad reikės aiškiau apibriežti, kas yra interesų konfliktas. Be to reikėtų labai aiškiai apibriežti, kokia yra EFSA veikla ir e, įvertinti, kaip personalo reglamento 16 straipsnio laikomasi. E, interesų konfliktas turi susilaukti daugiau dėmesio, mes norėdami, um, kad būtų atsakyta į tuos klausimus, prašome, kad būtų pranešimas uh, atidėtas. Per daug ilgai kalbėjau, per daug greitai, gerokai per daug greitai. Ir aš uh, norėčiau paprašyti, kad ponas Gerbrandė atsakytų. Um, Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų indėlį. Norėčiau pritarti jų tai Haug. Jie sakė, kad uh, Labai nedaug kolegų čia dalyvauja, kai kalbame apie biudžeto vykdymo e, tvirtinimą. Nepamirškime, kad e, kai Alkaponė jau buvo kalėjime, buvo išsiaiškinta, kad e, jo apskaitoje klaidų buvo ir tik tai tokiu būdu jisai buvo pasodintas. Na, daug kas, apie ką kalbam šiam komitete, susijęs su aplinka ir turiu dėl to klausimą visiškai pritarčiau ponios Haug pranešimo projektui, neižvelgiu daug priežasčių daryti pakeitimų, tačiau mano klausimas būtų dėl kitų politikos um, krypčių ES. Mes apsiribuojame tik tai aplinkosaugos uh, sritimis, ar mes kaip aplinkosaugos komitetas taip pat galime teikti pastabas ir dėl BŽP, ir dėl BŽP. Užduodu tokį klausimą todėl, kad esu biudžeto kontrolės komiteto narys ir gaunu labai daug pranešimų iš um, Europos audito rūmų ir ten labai na, kritiškai vertinami yra ypač kitų programų aplinkosauginiai elementai, pavyzdžiui, žemės na, ūkio aplinkosaugos programa pagal BŽP. Uh, labai nedidelis procentas yra e, pasiektas tos programos aplinkosauginių tikslų, o ji skirta konkrečiai aplinkosaugai. Todėl mes kaip komitetas galime tai labai kritiškai vertinti. Praeitą savaitę auditorumai paskelbė pranešimą apie e, BŽP. Vienas iš BŽP tikslų e, yra spręsti per nelik didelių pajėgumų klausimą ir buvo padaryta išvada, kad žvejybos pajėgumai e, netgi tam skirtose programuose nėra apibriešti. Tad mano klausimas yra toks. Jei ar nebūtų pagrista aplinkosaugos komitetui kalbėti ir apie kitas ES programas. Aš esu pasirengęs tai daryti, nors ryte ir paskutinis terminas pakeitimams teikti šie, šiuose sritėse esu pasirengęs teikti tokius pakeitimus. Dėkui. Ačiū, ponė Rivalinė. E, merci. E. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai sutinku su jūsų pačios pasisakymu dėl EFSOS ir dėl vaistų agentūros. Be abejo, dėkoju ir poniai Haug už biudžeto klausimą atliktą darbą. Aš galėčiau pateikti panašių argumentų kaip ir jūs, bet pridursiu porą trejata dalykų. Man atrodo gana įdomu, kad tos agentūros ir pirmiausia EMA, e, e, nežinau kokia yra daugelio jūsų pozicija, bet josgi dar naudojasi uh, E, farmacinių laboratorijų e, e, paramą, nors 80 procentų biudžeto gauna iš ES institucijų. Tos agentūros uh, turi tam tikrą finansavimą per mokesčius, kurie yra susiję su tos srities uh, verslu. Ir dėl to turbūt atsiranda tas interesų konfliktas. Kitas dalykas - informacijos gavimas. Mane nustebino tai, kad gavome tokį kaip šis auditą, uh, kurį atliko e, Europos komisijos e, funkcionieriai Europos vaisto agentūroje. Prireikėjo dviejų metų e, asociacijai parengti tokį auditą. Ir paaiškėjo, kad tas dokumentas yra visiškai viešas. Taigi, akivaizdu, kad kažkas negerai veikia. Mes, Europos parlamento nariai, negalim gauti to audito, o kažkokia tai vieša asociacija ją gauna. 2009 m. balandžio 30 d. buvo atliktas dar vienas auditas ir jis buvo pagrystas šiuo auditu. Ir kad ir ką mes besakytume apie interesų konfliktą ar apie e, tokių agentūrų valdymą, pirmiausia, mes turėtume užtikrinti, kad mes gautume šio audito, iš, tokių auditų išvedas. Jūs žinote, kad <clears throat> buvo susilaukta labai daug kritikos, kai mes samdėme konsultantus. Bet dabar mes sužinojome, kad jau lapkričio mėnesį uh, uh, buvo uh, nustatytas aiškus agentūros e, nefunkcionavimo faktas. Milijonas e, dolerių atėjo iš vaistų pramonės per tam tikras akcijų opcijas. E, tai, kad vienas iš pareigūnų perėjo į farmacijos verslą, buvo labai turbūt palankus dalykas. Jūs pati, pirmininkė, kalbėjote labai daug apie 16 straipsnį. Aš manau, kad simboliška, jog mes negalime um, daugiau net ir pakartoti, kad agentūros darbuotojai negali turėti ryšio su farmacijos pramonė ar farmacijos laboratorijomis. Tai yra akivaizdus nefunkcionavimas Europos laboratorijose. Dirba ekspertai, kurie turi savų interesų. Neretai e, e, žmonės dirbantis agentūroms turi akcijų ar, e, ar turto dalį įvairiose farmacijos bendrovėse. Mes privalome tai įvertinti, nes e, jeigu dabar padėti vertina farmacijos bendrovių žmonės, tai kaip mes galime būti tikri, kad laboratorijų pateikiami vaistai yra sveiki ir kad jie neturi jokio pašalinio efekto. Aš tą norėčiau pasakyti apie agentūras Dilefsos visiškai sutinku su tuo, ką sakė ponė Lepaž. Man atrodo, kad vienas dalykas, kurį mes galėtume pasakyti kaip Europos parlamento nariai, mes privalome susilaikyti priimdami tokį biudžeto priimimą patvirtinimą, nes jeigu mes toliau dirbsime taip kaip dabar, tai niekas nesikeis. Mes turime užsitikrinti, kad e, veikla agentūros yra nepriekaištinga Jeigu reikia Europos masto patvirtinimo, tai reikštų, reiškia, pat padėtis gerėja. Bet jeigu mes pažvelgsime į tai, kas vyksta rinkose, tai tada pamatysime, kad būtų kur kas lengviau dirbti, jeigu turėtume vieną e, patvirtinimo agentūrą. Todėl aš pritariu tam, ką sakė Corinne Lepage. Norėčiau, kad pranešėjas elgtųsi būtent taip ir pateiktų mums pavyzdžių, kurie E, patvirtintų, kad mes norime, kad agentūros dirbtų be priefištų. Pracidujočia. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad padėkosiu pirmi, pranešėjai už labai išsamų pranešimą. Tačiau norėčiau sužinoti ir šiek tiek daugiau. Pavyzdžiui, norėčiau sužinoti, kaip agentūros sureagavo į Europos ekonomikos krizę, finansų krizę, kaip jos pakeitė savo veiklą, atsižvelgdamos į krizės padarinius tam tikrose srityse. Kaip žinome, sveikatos būklė labai daug priklauso nuo mytybos, nuo aplinkos ir nuo savijautos. Žmogus, kuris neteko darbo, uh, be jokios abejonės tampa daug pažeidžiamesnis ir sveikatos požiūriu. Taigi būtų labai įdomu sužinoti, ką kiekviena agentūra padarė, stengdamas reaguoti į krizės padarinius, kaip jos padeda žmonėms ir kaip reaguoja į žmonių problemas. Žinome, kad e, ligonių kasos valstybėse narėse tuštėja. Ir aš manau, kad Europos institucijos turėtų įsisamoninti tą padėtį. Tai būtų pirmasis žingsnis į problemų sprendimą. Reikėtų sukurti žmonėms taip pat tam tikrą akstiną sveikai gyventi ir sveikai maitintis, didinti jų samoningumą šioje srityje. Ačiū. Dėkuoju visiems kalbėtusiems ir manau, kad reikėtų paskubėti, nes reikia dar laiko palikti diskusijoms apie genetiškai modifikuotus produktus. Pone Aukin, aš labai trumpai kalbėsiu, nes aš pritariu tam, apie ką jūs kalbėjote. Mes tiek daug problemų turėjom su tom agentūrom, į dabar ypač reikėtų pabrėžti, kas susidarė emoje. Iš emos yra reikalaujama, kad ji dirbtų skar, skaidriai, karas vyko tuo klausimu. Aš žinau, kad šiaurės šalise tuo klausimu vyko tikras karas ir mes jį laimėjome praeitą vasarą. Tačiau vis dar išlieka labai uždara sistema, ypač Junktinėje karalystėje, kiek aš žinau. Žmonės net negali gauti informacijos apie uh, E, e, laboratorinių bandymų rezultatus, net jeigu neigiami tie rezultatai. Tai yra pavojinga, tai yra laikoma slaptumu, kartais e, tai priliksta nusikaltimui. Turėtume būti labai atsargus, spręsdami dėl tokių svarbių agentūrų ir bandydami išsiaiškinti, koks yra ryšys tarp nacionalinių agentūrų ir Europos agentūrų. Dabargi matome, kad Europos agentūros pripažįsta, kad jos turi būti skaidrios, tačiau taip iš tiesų nėra, jeigu toks yra glaudus ryšys tarp jų tarpusavyje. Ir labai svarbu, kad mes čia griežtos pozicijos laikytumėmės. Susirinkome čia tam, kad apgintume Europos piliečių sveikatą. Visiškai sutinku su jumis, ponė Testori E, generalinio, Sanko generalinio direktorato, ponė direktorė. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti. Aš žinau, kad man kaip ir nepridėrėtų, bet aš noriu pasakyti, kad mano komisijos nari nepaprastai daug dėmesio skiria konfliktų interesui. Mes konstatavome, kad per devynis mėnesius buvo sukurta darbo grupė e, stebinti visas agentūras - EFSA, EMA, DCDC ir mes rūpinamės, kad tos agentūros taikytų tuos pačius standartus konfliktų interesams išvengti. Tas atvejs, apie, tie atvejai, apie kuriuos jūs dabar kalbate, mums e, taip pat e, labai rūpi, tačiau tai jau yra praeities reikalas, ne dabar. Mes rūpinamės, e, kad konfliktų intereso būtų vengiama optimaliai agentūrose. Pone pirmininkė, galiu pasakyti, kad daugiau taip nebėra. Mes žinome, kokį pranešimą jūs pateikėte tarybai ir komisijai, mes jį sureagavome, kad parodytume, e, ko, kaip yra sutvarkytas EMOS ir EFSOS klausimas. Ačiū, ponė direktorė, dėkui, ponė pranešė, ar jūs norėtumėte dar pasisakyti? Zuallererst eine Bitte. Taip, aš norėčiau išsakyti prašymų. Jūs, ponė Lepaš ir ponė Mišel Ribazy, ponė Auken, visos jūs išsakėte teisingas mintis, aš galiu joms pritarti. Ir gal jūs galite visą tai, kadangi jau ar taip ar taip turite viską pasirašiusios, atsiųsti man. Jeigu galite, būčiau jums labai dėkinga. Ačiū. Antras dalykas čia kilo klausimas, ar mes kaip aplinkosaugos komitetas galime pasakyti, ką nors apie kitas politikos sritis, kalbėdami apie biudžeto tvirtinimą. Ne, negalime. Tada reikia, jeigu norime kažką pasakyti, tai ei, tada turime eiti į kitų komitetų posėdžius ir tos ten kalbėti apie kitas sritis. Mes kaip aplinkosaugos komitetas. Dabar, žinoma, kalbam ir apie reformas, apie sanglaudos politiką, žuvininkystės politiką ir panašiai, bet mes turime teikti nuomonės šioms sritims. Ir tas nuomonės teikia konkretus pranešėjai. Dažniausiai mes į tai net nesikišame. Kartais pateikėme vieną ar kitą pakeitimą, bet iš esmės tai daro pranešėjas. O aš noriu pasakyti, kad mums reikia tiesiogiai nagrinėti komisijos pasiūlymus kiekvienam iš mūsų parlamentarams ir kalbėti su kolegomis iš frakcijų apie tai, stengiantis išteiškinti, kuria kryptimi turėtų vykti viena ar kita reforma. Kitaip mes nepasieksime jokio rezultato. Viskas su viskuo yra susiję. Bet aš manau, kad reikia eiti būtent šią linkmę. Ką dabar pasakė Paulas Story? yra tiesa. Mes kalbam apie praeitį, apie 2010 metus. Taip yra visuomet, kai kalbam apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Visuomet kalbam tik apie visiškai baigtus biudžetinius metus ir tik po to galime juos aptarinėti. Taip yra. Ir man čia kyla ta problema, kuri kyla daugeliui iš mūsų ir ne tik mums, bet ir tiems, kurie sako, kad mes norime matyti ir vidinio audito rezultatus. Kolegos, vidinis auditas, nepriklausomai nuo to, koks jisai būtų, koks būtų jo pobūdis, ar tai būtų agentūrų auditai, ar tai būtų komisijos skyrių auditai yra, taigi tie vidiniai auditai, vidaus auditai yra skirti tam, kad padėtų administracijai dirbti savo darbą geriau, kad tobulintų administravimą ir panašiai. Ką, kaip jūs įsivaizduojate, atrodo tie vidaus auditai arba kaip jie atrodytų tuo atveju, jeigu juos būtų galima publikuoti. Taigi, jeigu aš būčiau vidinio, už vidinį auditą atsakingas asmuo, tai argi aš visiems viešai paskelbčiau apie savo kolegų klaidas ir argi aš galėčiau atvirai kalbėti apie tai, kas buvo negerai ir ką reikia padaryti. Tai dėl to ir daroma vidinis auditas, kad nereikėtų jos skelbti, kad jame būtų galima sakyti viską griežtai, o biudžeto tvirtinimo, įvykdymo patvirtinimo procedūra yra skirta tam, kad mes galėtume atsižvelgti į ataskaitas, galbūt ir į vidaus audito rezultatus, bet vidaus auditas nėra visuomeniai skirtas dokumentas. Galbūt jį galima būtų aktyviau įtraukti į tvirtinimo procedūrą, bet aš nepritariu, nepritariu ombudsmeno pozicijai, pozicijai, kad kiekvienas iš kažkur atsiradęs žurnalistas galėtų skaityti vidaus audito išvadas tam, kad pasinaudotų jomis eilinį kartą apipildamas šiukšlėmis ES administravimą. Taigi mes kaip parlamentarai turime teisę pasižiūrėti vidaus audito išvadas, bet viešai šios išvados niekada nebus skelbiamos interneto puslapiuose ar kur kitur. Ir aš esu įsitikinusi, kad tokia pozicija yra teisinga. Nebūtų jokios naudos, jeigu vidaus auditas, ne tas auditas, kurį pateikia audito rūmai, bet vidaus auditas. Audito rūmų auditas yra viešas dokumentas ir taip ir turi būti. Bet vidaus auditas turi būti priemonė patobulinti administracinį administravimą tam tikros skyriaus ar agentūros ir tai būtų galima, tai galima padaryti tik tai tokiu atveju, jeigu tai ir išlieka vidaus dokumentas. Kitaip jis neįgyvendint savo tikslo. Ačiū, sako pirmininkė. Taip, skaidrumas yra skaidrumas, visiškai teisingai, bet jeigu mes padarysime tą skaidrumą uh, visiems prieinama, tai tiesiog neliks tiesos. Jeigu mes paskelbsime viską viešai, tai tada vidaus audito procedūrą apskritai bus galima panaikinti, kadangi jinai neturės jokios prasmės. ir audit, auditai, vidaus auditai atliekami ir parlamento viduje, juk ten yra sakoma, žmonė, kolegos taip elgtis negalima, taip nedarykite, reikia elgtis kitaip, ta, ar kitą dalyką reikia tobulinti, taip ir turi būti. Bet jeigu aš visą tai paskelbsiu viešai, kad kiekvienas po to galėtų badyti pirštais tą, kuris kažką padarė ne taip, tai jokios naudos iš to nebus, tiesiog niekas nieko nebeskelbs ir joks progresas, progresas nebus įmanomas. Aš labai norėčiau, kad mes prie kitos temos perėtume, bet labai greitai. Dabartinėje diskusijoje labai svarbu suprasti, kad iki kiek mes galime išviešinti rezultatus visuomeniai. Mes tą turim išsiaiškinti. Man atrodo, ir aš prisimenu, kas vyksta Junktinėse Amerikos valstijose. Viskas ten skaidru, viskas prieinama internete. O dabar aš žiūriu į tą auditą. Aš jums galiu parodyti auditą. Vidaus auditas Jis leidžia matyti, kaip kas funkcionuoja. Ir kadangi auditas vykstamas kiekvienais metais, būtų galima įvertinti, kiek pagerėja padėtis ir kaip pasikeičia kritika. Mes nesakom, kad nereikia agentūrų, mums jų reikia, mes jas turim tik pagerinti. Todėl reikia suteikti prieigą prie dokumentų. Ir komisijos, apie kurią jūs kalbate vaidmuo, būtų ir e, būtent toks - įvertinti tuos auditus, nes tai būtų nepaprastai labai svarbus darbas. Jie suderintų e, audito rūmų, vidaus audito rezultatus, nes e, dabar matome, kad e, tie dokumentai yra visiškai konfidencialūs ir informacijos trūksta. Apie kokį skaidrumą mes kalbame, kai reikia skaidrumo. Uh, E, net dėl vaistų nuomonės išduodanti komisija turi nešti tam tikrą atsakomybę. Ekspertai turi duoti argumentus, kodėl leidžia vienus ar kitus vaistus teikti rinką, kodėl ne. Jeigu e, dabar nėra tokios, tokių e, komisijos ekspertų pavardės skelbiamos ir iškyla, dėl to ir iškyla e, tie interesų konfliktai, dėl to ir nėra to skaidrumo. E, Mes turėtume kalbėti apie skaidrumą absoliučiai visur. Viskas turi būti vieša. Manau, kad ta tema, kurią mes dar padiskutuosime ateityje. E, be abejo, biudžeto klausimas šiuo požiūriu iškils daug kartų. Ir e, manau, kad tas temas 2012 metų pirmoji pusė ar pirmam e, ketvirtį mes jau aptarsim. Ponas Zyberis. Ačiū pirmininkė. Gaila, kad nėra pranešėjo. Bet e, jis norėtų paremti kolegės Haug poziciją. Biudžeto įvykdymo tvirtinimo procedūra nėra skirta kažkam skaidrumui įgyvendinti. Mūsų tikslas yra, kad veiktų agentūros ir kad jos dirbtų mūsų piliečių labui. Kas dėl vidaus ataskaitų, vidaus pranešimų ir panašiai, uh, būtų labai svarbu, kad mes kaip parlamentarai galėtume matyti jų rezultatus ir galėtume vykdyti savo atitinkamas funkcijas. Bet jeigu mes jas paskelbsime interneto puslapyje, tai rezultatas bus absoliučiai priešingas, negu mes tikimės. Na, dabar dėl e, tikrinimo procedūrų, dėl e, intelektinės nusavybės ir kitų dalykų. Čia reikia pagalvoti apie tai, kad uh, išliktų mokslinis objektivumas, bet kartu būtų paskelbti tie, kurie yra kalti tam tikroje situacijoje. Na, o mes kaip e, komitetas turime dabar tiesiog susitelkti į savo tiesioginę funkciją, patvirtinti biudžeto uh, įvykdymo procedūrą, užtikrinti, kad darbuotojai atitinkami būtų nepriklausomi ir galėtume dabar pagalvoti apie tai, ar Elksenos kodeksas neturėtų būti taikomas visoms agentūroms vienodai ir ar neturėtų būti kontroliuojamas jo vykdymas. Manau, kad čia reikia griežtesnio požiūrio. Antra vertus, kaip minėjau, pernelik didelis vidaus reikalų iškėlimas viešumoje ar jų atviras pateikimas tikrai niekuo neprisidės prie jų veiklos, agentūrų veiklos gerinimo. O tuo tarpu norėčiau pasakyti, kad agentūros tikrai dirba piliečių labui. Labai ačiū dar kartą, ponė pranešėjai, už tokį didelį darbą. Primenu, kad, kad jūs sakėte, pakeitimų pateikimo terminas yra 18 val. rytoj e, komitete balsuosime 24 sausio, o biudžeto kontrolės komitete kovo 26 bus svarstama. Perinam prie 6 klausimų. 13, atsiprašau, klausimo. E, pranešimas dėl teisės aktų, dėl GMO vertinimo. Pone direktorė, gal jūs norėtumėt pasisakyti ir pasakyti, kas vyksta. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pristatyti teisės aktų dėl GMO vertinimo um, ataskaita. Darbas atliktas praeitą rudenį. Šis vertinimas yra uh, dalis testinio uh, proceso, uh, kurį taikome mūsų teisės aktams. Visuomet vertiname, ar jie atitinka kylančius iššūkius GMO srityje. Visų pirma, norėčiau pristatyti kai kuriuos faktus. Dabar du GMO yra e, auginami komerciškai, auginami Europoje. Monsanto M180 penkiose valstybėse narėse auginami ir e, kitose trijose valstybėse narėse, kitas produktas auginamas šešios valstybės narės pasinaudojo apsauginę e, išlygą taikomą vienam iš šių dviejų e, GMO. Dabar maisto e, produktuose, e, kuriais prekiaujama rinkoje nėra GMO, nes e, jeigu e, būtų GMO, tai turėtų būti e, etiketėse. Yra pora produktų, kurie importuojami, tai sojos pupelės ir majonezas. Kalbant apie pašarus, nuo 85 iki 95 procentų pašarų esančių rinkoje yra GMO kilmės ir tai yra pažymima etiketėse atlikti du vertinimai. Buvo vertinami aplinkosauginiai teisės aktai skirti maistui ir pašarams ir padaryta išvada, kad problema GMO srityje kyla ne iš pačių teisės aktų, bet e, iš jų gyvendinimo. Ir e, tai nacionaliniam ligmenį atliekama yra labai sudėtingam e, kontekste. Tai daro valstybės narės, ataskaitos yra sakoma, kad reikia užtikrinti geresnį gyvendinimą ir e, kad reikia numatyti daugiau priemonių kad būtų galima siekti e, vieningesnio įgyvendinimo. Apibendrinsiu vertinimo išvadas. Pirma. Vertinimuose yra pasakyta, jog reikia išsamesnės išsamesnių rizikos vertinimo gairių. Na, jų turėtų laikytis rizikos e, valdytojai, siekiant užtikrinti, kad rizikos valdymo proceso metu būtų laikomasi apibrieštų gairių. Antra, kalbant apie GMO auginimą vertinimuose daroma išvada, kad valstybėms narėms reikia daugiau lankstumo ir kad tokie ekonominiai e, veiksniai yra um, tokių veiksnių, kuriuos reikėtų atsižvelgti. Toliau daroma išvada, jog reikia gerinti leidimų uždavimo proceso uh, veiksmingumą. Taip pat reikia atsižvelgti į e, incidentų Um, skaičių, arba tiksliau paplitim, į mažesnį paplitimą Europoje dėl uh, skirtingo leidimų uždavimo proceso Europoje ir, ir už jos ribų. Tai padaroma išvada, jo geriau laikyti savanoriško požiūrio, tačiau uh, požiūrį reikia renkti remintis um, suderintą sistemą. Norėčiau patikinti Europos parlamentą, kad uh, įvertinimą žiūrėjome labai rimtai Labai daug veiksmų jau dabar yra gyventi, kad būtų galima atsižvelgti į vertinimą ir trumpai apžvelgsiu tos veiksmus. Visų pirma, kalbant apie gamo e, auginimą, mes patvirtiname auginimo paketą, parlamentas jau dėl to patikė nuomonę ir dabar e, tai svarstoma taryboje. Antra. Dėl nedidelio paplitimo rinkoje patvirtiname įgyvenimo taisyklės ir ten įtvirtinamas suderintas požiūris į e, GMO kontrolę. Ir tos taisyklės yra įgyvendinamos nuo 11 Liepos. Trečia, dėl socialinio ekonominio poveikio. Balandį komisija paskelbė ataskaitą skirta tokiam e, GMO socialiniam ekonominiam poveikiui. Čia rėmėmės tuo, ką gavome iš valstybių narių, pradėjome reflektavimo procesą. Taip pat e, surinkta e, praeitą spalį svarbi e, konferencija, kurioje dalyvavo ir Europos parlamento nariai, kalbant apie rizikos vertinimą. Rengėme pašarų ir maisto produktų rizikos vertinimo gairias. Komisija pateiks projektą Europos parlamentui ir tikimės gairias patvirtinti kitų metų pradžioje. Dabar peržiūrime ir gairias skirtas aplinkosauginės rizikos vertinimui. Ir galiausiai kalbant apie GMO ženklinimą, pradedame e, tyrimą siekiant įvertinti, kokia galėtų būti suderinta sistema ir ar reikia mums tokios sistemos. Ir galiausiai dar dėl stebėsenos e, komisija visuomet manė, jog reikia stiprinti aplinkosauginio poveikio stebėseną. Dabar kalbamės su valstybėm narėm, bendrovėm, siekiam išsiaiškinti, kokios galėtų būti detalesnės gairės, siekiant užtikrinti veiksmingą aplinkosauginę stebėseną, po to, kai išduodami leidimai ir kitą kovą numatome konferenciją skirtą šiai temai. Apibendrinant, galima pasakyti einama tinkama linkme, tačiau žinoma, reikia, kad visi dėtų pastangas, ypač valstybės narės, siekiant užtikrinti, kad teisės aktų e, įgyvendinimas būtų e, efektyvus ir suderintas. Dėkui. Ačiū gerbimą generalinę direktorę. Pane McCaven. McCaven. Ačiū labai E, komisijai už tokį pristatymą. Norėčiau pagirti paskutinę mintį, kurią jūs išsakėte dėl aplinkosauginio vertinimo. Apie tai mes negauname daug informacijos, nežinome, kokį poveikį biologiniai įvairoviai tai turės. Ypač e, aš e, ieško informacijos, pažiūrėjau, apie Indiją. Aš turiu galvoje poveikį ne tik pačiai kultūrai, E, aš norėčiau, kad komisija apie tai pagalvotų. Neretai, pavyzdžiui, genetiškai e, e, modifikuota kultūra, pavyzdžiui, yra nenaudojama maistui, pavyzdžiui, medvilnė. Bet tada kartais medvilnė apdulkina vabžiai, kurie paskui perskrenda ant maisto kultūrų. Ir kokį poveikį tai gali turėti. Aš manau, kad tokiems žmonėms kaip aš ir kam rūpi, sveikatos reikalai, tai yra labai aktualu. Kai kalbame apie biologinį įvairovę, būtina apie tai pagalvoti. Aš e, labai džiaugiuosi, kad Europos komisija tokį darbą atlieka ir tikiuosi, kad pasiektų darbo rezultatus ji pateiks ir parlamentui. Ačiū. Ačiū Linda McKeven. Ponas Vandalen. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik stel zeer op prijs dat. Ačiū pirmininkė. Man tikrai atrodo labai gerai tai, kad komisija pateikė savo pasiūlymą ir nušvietė savo darbą bei apibrėžė savo 2012 metų planus. Tačiau turiu vieną klausimą. Dabar yra rengiamas pranešimas dėl naujų auginimo metodų. Pristatomi septyni nauji auginimo metodai ir tarp jų yra ir e, tam tikras genezės metodas. Taigi aš noriu pas, paklausti, ar tikrai, ar mes patys galbūt pirmininkė rengsime atitinkamą pranešimą, uh, jis jau buvo, apie tai buvo kalbama kovo mėnesį šių metų, bet kol kas dar jokios, e, jokio progreso nepastebėjau. Ar tikrai reikia tiek laukti, kad parengtume atitikimą pranešimą? Taip pat aš noriu paklausti, tikrai kada mes galim tikėtis atitinkamo pranešimo apie tuos metodus, ypač apie tą sisgenezės metodą. E, e, pone Aukin, ačiū ponė pirmininkė. Šį kartą aš kalbėsiu daniškai. Turiu keletą klausimų. Kai kalbame apie ilgalaikius padarinius aplinkai, ar atsižvelgiame į tai, kad yra išduotas visa eilė leidimų. E, kokios priemonės gali pažaboti ilgalaikius padarinius? Pavyzdžiui, matėme, kas vyksta su bitėmis. Neretai buvo neatsižvelgta į visą eilę pašalinių padarinių. Kartais yra surengiamas nepaprastai didelis medaus kiekis e, ir jame yra užfiksuota genetiškai modifikuotų organizmų. Ir paaiškėja, kad toks surinktas medaus kiekis nėra e, normalus trūksta tyrimų. Pavyzdžiui, ar gėlės, kurios buvo apdulkintos, buvo apiprūkštos mm, kokiamis cheminėmis medžiagomis ar ne. Mes neturime apsiriboti tik ekonominėmis ir socioekonominėmis e, mm, ekonominiais ir socioekonominiais padariniais. Mes turime galvoti ir apie platesnius E, padarinius tokius, kaip pavyzdžiui tas per didelis medaus kiekis, kokį poveikio, ko, ko, su kuo tai yra susiję ir kokį poveikį tai gali turėti žmogaus sveikatai. Ir kaip ką tik sakė Juta Hauk, čia irgi turime kalbėti apie skaidrumą. Skaidrumas irgi yra labai svarbus, jo privalu ieškoti visais lygmenimis. Kaip galime užtikrinti, kad e, visa surinkta informacija, argumentai, išvados bus išviešinta. Manau, kad tai yra labai svarbu. Baigdama, norėčiau sužinoti, ar būtų įmanoma įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad būtų įvesta prievalė 2001 e, metų 18 direktyvą įgyvendinti privalomai, nes dabar neretai kalbame apie 200, 2003 metų direktyvą dėl pašarų ir pašarinių e, augalų. Sprendimai turėtų būti griežtesni. Mes kalbame apie sveikatos problemas šis rytis dar nėra labai gerai pažįstami, nežinoma, kokiu padariniu tai turės bio įvairoviai. Dažniau kalbame apie socioekonominę pusę, patentus, panašius dalykus, kurie yra labai aktualūs, bet e, mes turim suprasti kad e, tokių genetiškai modifikuotų kultūrų plėtra gali turėti įtakos normalių kultūrų raidai. Pone Zomer, ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už pranešimą. Aš turiu tokių toli siekiančių klausimų ir nežinau, ar juos galėsit atsakyti. Jeigu gerai atsimenu, mums vis dar trūksta turybinių verčių sėkloms, kurios turėtų būti nustatytos. Aš žinau, kad už tai atsako kitas direktoratas, tačiau manau, kad komisija tikriausiai bendrauja tarpusavyje. Taigi, ar jūs turite kokiu nors, artime, kokiu nors tikslesnių informacijų apie tai? Taip pat kitas klausimas Na, iš dalies jau tai buvo galima išgirsti ir iš kitų kolegų pasisakymų. Taigi, ar yra koks nors poveikio vertinimas e, skirtas tam, kaip galima būtų apskritai išvengti e, GMO žemės ūkyje? Taip pat ir kalbant apie pašarus, ar yra įmanoma išsilaikyti taip kad mes nenudotume tų GMO. Mes dabar importuojame 70 procentų visų pašarų ir daugiausia pašarų yra genetiškai modifikuoti arba turi genetiškai modifikuotų ingredientų. Taigi aš noriu paklausti, ar yra kokiu nors realių šansų pakeisti e, tuos pašarus, tiksliau patiems juos gaminti. Aš kalb, galvoju ne apie tai kad mes galėtume e, reikalauti iš tų, kurie importuoja juos, kad jie augintų negenetiškai modifikuotus augalus ir tokius importuotume, bet man rūpi pats klausimas, ar užtektų plotų pas mus užauginti atitinkamus augalus. E, e, Pirmininkė, aš norėčiau keletą žodžių poniai direktoriai pasakyti dėl patiečios ataskaitos. Labai atvirai yra vienas aspektas, dėl kurio reikėtų iš esmės padiskutuoti. Nes šio teisės akto tikslas iš esmėsgi nėra sukurti palankesnių sąlygų genetiškai modifikuotams produktams į rinką pateikti. Turime galvoti apie e, genetiškai modifikuotų produktų e, reglamentavimo bazės sukūrimą. Matome, kad čia yra surinkta daug informacijos apie tai, kaip valstybės narės elgesi, ir prieštarauja, su kuo nesutinka, kokie jų politiniai tikslai. Ir žinome, kad yra visa eilė valstybių narių, kurios atlikusios savo e, vertinimus ir tyrimus e, priėmė moksliškai pagristas išvadas. Trečias dalykas, man atrodo, kad pagrindinė problema yra ta, apie ką jau esame kalbėję - taikymo sąlygos. Pone Aukin ką tik apie tai kalbėjo. Tiesioginės ir netiesioginės rizikos verginimas, ypač kai kalbame apie ilgalaikę riziką. Genetiškai modifikuoti organizmai, kokiu turės e, ilgalaikių padarinių. 2008 metais taryba priėmė e, savo išvadas, 2008 e, metais buvo priimtas reglamentas ir direktyva, e, kurie turi pagerinti koordinavimą tarp valstybių narių ir e, EFSOS ir galiu pasakyti, kad yra parengta gana tvirta ir daug sakanti e, ataskaita. Tarybos pagrindinė išvada yra ta, kad nereikia perdaryti esamų e, GMO reglamentuojančių dokumentų, bet problema e, yra susijusi tik su tuo, kaip tie reglamentai yra įgyvendinami dėl e, pasiūlymo dėl skirtingų kultūrų. Aš manau, kad gerai yra e, siūlyti valstybėms narėms uždrausti GMO auginimą. Jau e, pradėjome pirmąjį teksto svarstymą, kuris e, sustiprins komisijos poziciją. Reikėtų atlikti rizikos vertinimą E, man atrodo, kad išvados priimtos turėtų būti teisingesnės negu tos, kurias dabar turime. Turime įvertinti netiesioginius aspektus ir e, GMO e, vaidmenį bendrai skirtingų kultūrų požiūrių. Baigdama galiu pagirti komisijos pastangas parengti naujas gairės rizikos vertinimui. Čia pasiekta jau nemažai pažangos, ypač kai kalbame apie GMO poveikį e, netiksliniams insektams. Bet dar yra galimybių tobulėti, ypač e, kai kalbame apie e, esminius vertinimus ir lyginamosios rizikos vertinimą. E, nes e, be jų e, GMO vertinimas nėra išbaigtas, su tuo negalime taikytis. Kai kurios išvados neatitinka. Yra surinktas milijonas parašų ir pateiktų Europos komisijai prieš trejus metus prieš tokius produktus. Ir e, sakoma, kad gyvuliai, ne, gyvūnai negalėtų būti uh, šeriami tokiais produktais. Todėl tai, kad niekas nėra keičiama, yra nepriimtina. E, reikėtų kreiptis į ūkininkus, kad jie keistų savo darbo metodus. E, kitas dalykas. Mm, kalbame apie neautorizuotų GMO e, naudojimą čia absoliučiai yra aišku, jeigu neleista, tai neleista, jeigu neautorizuota, tai neautorizuota. ES teisės aktuose yra labai aiškiai pasakyta, kas yra leidžiama, kas yra neleidžiama, kas draudžiama, kas nedraudžiama. E, Sieklų užteršimo ribos nustatymas tai yra labai jautri tema ir ekologiniu, ir ekonominiu požiūriu. Mes sakome, kad GMO e, sėklos kartais patenka ir valstybės, kurios nenori auginti genetiškai modifikuotų kultūrų. Mes turėtume griežčiau nustatyti apribojimus, kad tokie dalykai, tokios kultūros būtų auginamas į valstybėse, kurios su tuo sutinka. Suprantame, kad būtų kur kas logiškiau ir ekonomiškiau riboti kultūrų užteršimą šaltinyje, o ne e, stebėti, kaip toliau keičiasi visa grandinė Mes e, turime kalbėti apie e, atskiras grandinės, tokius kaip augintojai, e, pervežėjai ir vartotojai. Manau, kad tokios būtų mūsų pagrindinės išvados. Ačiū, ponė Korin Lepaš, toliau ponas Zieberis. Dėkuoju, pirmininkė. Man atrodo, kad labai svarbu Europos lygmenių garantuoti, kad mūsų vartotojai gaus saugius produktus Ir čia komisijai tenka, aišku, ypatingas vaidmuo, nes pagal sutartį galioja prevencijos principas ir reikia atsižvelgti jau dabar į tas rizikas, kurios gali atsirasti tik tai vėliau. Jas reikia įvertinti. Todėl būtina tikrinti kuo griežčiau ir nustatyti labai aiškius kriterijus. Yra labai daug ekspertizių, pateikta mokslinių ekspertizių, kurios netitinka komisijos cituojamų mokslinių ekspertizių rezultatų. Manau, kad mokslas yra iš dalies ir tai, kad rei, jo esmė yra tokia, kad jis atsižvelgia ir į priešingas pozicijas ir bent jau jas išklauso ir jas atsižvelgia. Uh, Todėl komisija čia truputėlį vienašališkai elgesi. Taigi manau, kad moksliškumas ir saugumas turėtų būti du svarbiausi punktai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Taip pat ir regioniniai dalykai yra niekiek nemažiau svarbus. Komisija irgi mm, ir parlamentas buvo pateikęs tą kultivavimo idėją ir aš noriu paraginti valstybės narės užbaigti tą blokadą, kuri dabar yra susidariusi, nes kai kurios valstybės narės yra pernelyg atsargios. Kitas dalykas - komisija turi garantuoti ir pasirinkimo galimybę. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam tikri gamintojai, kurie naudoja genetiku, gen, genetiškai modifikuotus pašarus, uh, arba kurie nenori jų naudoti, turi būti garantuoti, kad jie nenoromis jų nepanaudos. Žinoma, visiška, visiško švarumo mes kartais negalime ir garantuoti, tačiau, kaip jau minėjo Renata Zomer, taip pat nėra nustatytos ir užterštumo ribinės vertės, kurios gali egzistuoti. Taigi, mums svarbiausia dabar reikia susikoncentruoti į tai, kad mes garantuotume visišką produktų švarą tiek gamintojui, tiek vartotojui. Dabar ar vienas gamintojas ar vartotojas pasirinks tokį produktą ar pasirinks kitokį produktą, čia jau kitas klausimas, tačiau jis bent jau turi turėti galimybę auginti ar vartoti visiškai švarius produktus. Taigi dabar negalime leisti, kad per, už, taip sakant, per užpakalinį įėjimą dabar įslinktų tie genetiškai modifikuoti organizmai, sakysime, dėl to, kad dar nėra nustatyta kokiu nors ribinių verčių ir panašiai. Vis dėlto poveikį įvertinti yra labai sunku, todėl komisijai jau dabar reikia stengtis kuo toliau žvelgti į ateitį ir neleisti, kad kriterijai būtų tokie menki, kad jais negalėtume išmatuoti poveikio, kuris gali atsirasti ateityje. Taigi dabar komisija turi neapsiriboti tik tai vienos šalies moksliniais argumentais, tai būtų visam sektoriui kenksminga. Manau, kad jai čia tenka ypatingas vaidmuo, atsižvelgiant į visų interesus ir žvelgiant toli į ateitį. Ačiū. Dėkoju. Dabar Paula Testori. Ar ponia Puliai, gal norėtumėte atsakyti? Porą minučių, prašau. Thank you, thank you very much, Mr. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėl aplinkosauginės stebėsenos. Komisija teikia tam labai didelės svarbos ir kaip tik tai um, todėl, kaip sakiau, dirbame su įmonėm, valstybėm narėm, siekiant užtikrinti, kad kai jau išduotas GMO uh, leidimas būtų uh, vykdoma vėlesnė stebėsena ir kova kaip tik tai tam organizuosime konferenciją, kaip susitarti, kad būtų taikoma stebėsena, vykdoma stebėsena po pateikimo rinkai. Toliau, mūsų vertinimu galėčiau pasakyti, kad Europa nuosekliausiai atlieka vertinimą ir aplinkosauginio poveikio ir poveikio žmogaus sveikatai daugiau niekas ne, netlieka tokių vertimų kaip mes. Todėl norėčiau patikinti Europos parlamento narius, kad mūsų teisės aktai tikrai nustato pagrindus ne tik tai priekybai, bet ir e, siekiant uh, užtikrinti, kad poveikio šitie produktai nedarytų. Dėl e, mažiausios ribos norėčiau priminti, kad pašarams patvirtinta e, priemonė nereiškia, e, kad bus, bus leidžiama rinkai, rinkoje būti produktams, kurie neturi leidimo. Tačiau reikia užtikrinti, kad kontrolės institucijos taikytų tokį patį uh, metodą siekiant e, nustatyti paplėtimą. Tai, tai ką vadiname techniniu nuliu, e, nuliu. Kalbant e, apie leidimų neturinčius gamo pašarus, tai tai bus taikoma ir toliau. Toliau, dėl to, ką minėjo parlamentaras Vandalin, taip, tiesa, dirbame su valstybėm narėm, sukūrėme grupę, kuri dar nebaigė savo darbo, kad būtų galima aptarti naujus metodus. Taip pat paprašėme EFSOS pateikti nuomonės ir kai tik tai ataskaita bus parengta, vėl atvyksime pas jūs, kad tai aptartumėm Pamiršau atsakyti e, poniai Somer dėl mažiausios ribos sieklom. Taip, manome, kad sieklos turi būti neužterštos e, genetiškai modifikuotais e, produktais ir tebetiriam dar klausimą, reikia nustatyti mažiausią ribą siekiant nustatyti tokį užteršumą. Todėl dar pasiūlymo neteikėme dėl auginimo. Uh, ponios Lepaž dėka Dabar jau turėsime e, iš e, parlamento nuomonę, kuri yra teigiama mūsų pasiūlymo atžvilgiu ir mes ir toliau manome, e, kad valstybės narės turėtų galimybę spręsti, ar jos nori auginti ar nenori auginti genetiškai modifikuotų produktų, remiantis e, įvairiom priežastėm, kaip pavyzdžiui ekonominės priežastės, agronominės priežastės, e, žemėnaudos priežastės. Mm, vis dėlto mažuma e, blokuoja taryboje tai, bet mes siekiame, kad pasiūlymas būtų patvirtintas, nes manome, kad e, teisinga būtų suteikti valstybėm narėm galimybę, galimybę rinktis, naudoti tai ar nenaudoti savo teritorijoje, atsižvelgiant jų sąlygas. Ačiū parlamentui, ačiū jūsų komitetui, nes e, jis labai rėmė mūsų pasiūlymą. Na, apibendrinamą norėčiau pasakyti. Uh, Šių teisės aktų įgyvendinimas yra testinis darbas. Mes tęsime darbą siekdami užtikrinti, kad įgyvendinimas būtų tvirtesnis, tinkamesnis. Ir esam pasirengę atsižvelgti į bet kokį jūsų teikiamą e, argumentą, bet e, tikiuosi, kad jūs sutiksite, jog mes šitų dokumentų atžvilgių buvome tiek atviri, kiek tai manoma. Dėkui. Ačiū, Alai Testori. Ačiū ponui Poliau už informaciją. Manau, diskusijos buvo labai reikšmingos ir turbūt diskusijos e, bus tęsiamos. Toliau kitas e, klausimas. Žalioji zona Europoje dėl geležinės e, išdang, uždangos. Iš tiesų daug kilometrų apriepia šitą zoną. Porą minučių siūlome pažiūrėti vaizdinę medžiagą, o po to galėsime aptarti šitą galimybę saugoti gamtą. Jeigu technika veikia, tai netrukus bus pradėta rodyti vaizdinę medžiagą. O po to, kad Lasviobelis pakomentos tai, ką matome. Ponius ir ponai, labai ačiū už galimybę pristatyti Jums žaliosios zonos projektą. Čia kalbam apie tokią ašį, kurie eina iš ilgai visos Europos, biotopų ašį. Vienas iš įdomiausių aplinkosauginių projektų pasaulyje. 89 metais prasidėjo šis projektas. Prasidėjo Vokietijoje, viena iš didžiausių Vokietijos aplinkosaugos organizacijų pradėjo kampaniją išsaugoti gamtos na, neliečiamybę buvusioje pasienio zonoje, kuris, toje zonoje, kuris skiria abi Vokietijas prie šios kampanijos prisijungė netrukus Vokė, e, Mikhailas Gorbačiovas, pats daug ko prisidėjęs prie geležinės uždangos žlugimo. Ir 2004 metais Vengrijoje vykosios konferencijos metu visa tai įgavo institucinį, institucinę dimensiją, buvo sukurta programa ir 24 valstybės narės, iš kurių 15 ES narių, tuo metu 3, dar 3 kandidatės susitarė dėl šios programos, dalyvavo joje ir ne ES šalis, tai yra Norvegija ir Rusija. Idėja apima e, teritoriją nuo šiaurės e, jūros iki Jodosios jūros, pusantro tūkstančių kilometrų ilgio Matote visas nevyriausybinės organizacijas, kurios remia šią idėją, kurios dirba prie šio projekto. Kodėl tiek daug organizacijų visoje Europoje dirba mm, šiuo klausimu? Kuo šis projektas toks įdomus? Jis įdomus tuo, kad palei šią liniją eina 39 nacionaliniai parkai, apsaugos zonos, jų yra daugiau nei keli šimtai ir jos pereina iš vienos į kitą išilgai šios zonos. Kodėl būtent ši zona yra tokia svarbi, kodėl būtent čia yra tie landšaftai, kultūriniai, gamtiniai landšaftai, kaip matote čia Bulgarijos ir Serbijos pasienio nuotraukas, kodėl jie yra tokie ypatingi. Būtent e, geležinė uždanga atskyrė pasaulio dalis ilgus dešimtmečius, atskyrė šalis vienas nuo kitų, tačiau tuo pačiu padėjo gamtai išlikti tokia, kokia ji yra tose zonose. Ir būtent Vokietijoje vyko ta, per Vokietiją ėjo ta Varšuvos pakto ir mm, vakarų skiriamoji zona. Ir būtent čia pavyko išsaugoti labai ypatingas rūšis. Na, sakysim, lūš, lūšis vienas iš tokių žvėrių, kuris buvo jau labai mm, gerokai apnaikintas ir čia, vad matėte, ža, tas žalias zonas, kuriuose jinai dar yra išlikusi. Uh, Žalioji zona eina per daugybę Europos šalių, per įvairius regionus ir dabar, kai keičiasi klimatas, kai pasikeičia ekosistemų ribos, tai aiškiai matyti, kaip e, gyvūnai keliauja į šiaurę. Ne tik gyvūnai, visa flora ir fauna. Čia matote įvairias nuotraukas iš Vokietijos, iš e, Rusijos, iš Kroatijos. Žalioji zona yra mūsų labai puikus projektas, jis matomas žiniasklaidos, čia siejasi gamtosaugas su ES istorija. Tai projektas skirtas gamtai išsaugoti, skirtas sukurti žaliai infrastruktūrai ir sus galų galę mes kūrėme ne tik tą techninę infrastruktūrą, pilkąją infrastruktūrą, kaip daugumoje Europos vietų, tačiau čia kūrėme tikrai žalę infrastruktūrą. Tai yra, e, nėra projektas, kuris egzistuoja tik tai kompiuteryje ar stalčiuose, jis egzistuoja realiai, jau yra daug nuveikta. E, Šiam, šioje įvai, tokioje margoje nuotraukoje matote daugybę įvairiausių Europos gamtinių ir, ir demografinių aspektų. Tik tai, ko nematote, tai yra žmonių susižavėjimas, žmonių entuzijazmas, su kuriuo jie imasi šio projekto visose 24 šalyse. Tai yra labai europietiškas projektas, labai europietiška idėja. Ir organizacijos, kurios jau daugiau nei dešimt metų dirba prie šio projekto, realizuoja tą idėją, kurios mums taip reikia. Tai yra didžiulė, labai ambicinga vizija, kuri gali būti pavyzdžių ir kitiems. Tai yra labai konkreti idėja, ji kartu yra ir simbolinė idėja, ir jinai yra įtvirtinta Europos visoje politinėje struktūroje. Europa turėtų būti ne tik ekonominė sąjunga, jai reikia, atsižvelgiant į dabartinę euro krizę, ne tik e, ekonominės bendros e, erdvės, bet reikia ir tokių bendrų simbolių egzistuojančių kultūros ir gamtos srityje. Todėl šis projektas čia gali būti labai reikšmingas ir mes tikimės įvairio pusiško er, Europos parlamento palaikymo. Tai yra tikrai vienas iš didžiausių pasaulinių projektų, kuriame gamtosauga taip e, siejasi e, su politinėmis šalių, politiniais interesais ir jų sienomis. Dėkojame už, už pristatymą. Pone Pröbel. Tai tikrai unikalus projektas ir Slovenijoje, Lietuvoje ir kitur. Praeina ir pro Daniją. Na, įdomu būtų sužinoti, ar Slovenijoje, pavyzdžiui, kas nors žino šį projektą, ar kas nors yra apie tai girdėjęs. Gal jūs, kolegė, norėtumėt ką nors apie tai pasakyti? Dėkoju. Ačiū pirmininkė, kad uždavėte šį klausimą. Aš turiu atvirai pasakyti, aš pati šio projekto nežinojau, apie jį nieko negirdėjau. Bet manau, kad jis yra labai įdomus. Ačiū. Taigi šiandien susipažinote su nauju projektu, jūs ir nauja ar lietuviai žino šį projektą, juk baltai kaip tik jų judėjimas į laisvę buvo tikrai labai nuspalvintas žalia spalva, taigi šitas projektas turėtų atitikti ir jūsų dvasę. Ačiū už pristatymą, bet e, turbūt pritarčiau kolegijai iš Slovenijos, kad matyt viešojo erdvėje nėra tiek e, išpopuliarintas šitas projektas ir matyt e, pristatymas ir čia Europos parlamente, nu, galbūt tikiuosi duos tokį postumį viešesniam kalbėjimui, nes iš tikrųjų yra tos organizacijos, kurios matėme logo, kurios, yra, e, kurios dalyvauja šito, šitoje veikloje, tai jų veikla kaip ir žinoma, bet kad jos kartu sujungia pastangas šitam projektui, galbūt nėra tiek girdėta. Dėkui. Ja, kolegė. Μπορώ να σας πω ότι έχει... Prašau, kolega. Taip, labai įdomus šis projektas, bet aš norėčiau pakalbėti dar apie kitą dalyką. Pranešėjas galbūt jau e, galės atsakyti ir žino apie tai. Yra labai panaši iniciatyva, kurią remia žalieji ir ponas Michaelis Krameris už ją atsakingas ten. Uh, Kalbama apie dviračių taką, kuris turėtų būti sukurtas būtent paliai buvusią geležinę uždangą. Dviračių takas būtų tikrai labai įdomi idėja ir jis turėtų pasiekti net Graikiją. Man atrodo, kad tie projektai turėtų būti susiję, kadangi ir logo yra labai panašus ir naudojama būtent ta pati žalioji zona. Taigi čia atsiveria puikios galimybės ir laisvalaikio organizavimui piliečiams. E, Taip, ačiū, labai įdomus jūsų pasisakymas. Ar kas nors šią idėją žino? Taip, Michaelį Kramer ir šią idėją mes puikiai žinom. Taip, prasidėjo nuo Berlyno, nuo si Berlyno sienos dalies ir Michaelis Krameris iš pradžių dirbo būtent prie Berlyno sienos ir e, nuo čia viskas prasidėjo. Taigi mes tikrai bendradarbiaujame. Na, o aš norėčiau užduoti tokį klausimą, sako pirmininkas, ko šio projekto iniciatoriai tikisi iš parlamento ir iš ES konkrečiai. Prašau. Na, projektas, kaip suprantu, nėra labai gerai žinomas. Tai yra šiaip e, tam tikrose na, visuomenės grupėse yra žinomas projektas, bet aš džiaugiuosi, kad dabar ir jūs su juos pažinote ir pritarėte jam. Taigi mes iš ES tikimės paramos toliau plėtojant šį projektą, biotopų projektą tai nėra kažkas, ką reikia suplanuoti ir sukurti, tai jau yra egzistuojantis susijusių biotopų tokia egzistuojanti zona. Ir mes norime paprašyti paremti šią idėją, galbūt sukurti kokią nors Europos zonos programą, o gal tiesiog pradžioj bent jau rezoliuciją paremti šią idėją, bent jau pripažinti ją, iškelti jos egzistavimą Vokietijoje ši mintis kilo jau 89 metais ir nacionaliniu lygmeniu šis projektas buvo gana sėkmingai vykdomas ir gana žinomas, taigi norėtume dabar kažko panašaus pasiekti ir visos Europos lygių. Pirmininkas. Ar valstybės narės kaip nors oficialiai dalyvauja šiame projekte, ar tai tik tai nevyriausybinės organizacijos, kurios dalyvauja? Taip, valstybės narės tiesiogiai dalyvauja šiame projekte E, Ten galėjote prezentacijoje taip pat matyti, kiekvienoje šalyje yra tie centrai, kurie įsikūrė dažniausiai prie vyriausybės ar atitinkamos institucijos, egzistuoja ir nacionaliniai koordinatoriai, tačiau tai dažniausiai yra nevyriausybinės organizacijos, tačiau, tačiau tie nacionaliniai centrai, centrai focal points, jie yra vyriausybės e, žinioje. Na ir paskutinis klausimas, sako pirmininkas iš mano pusės. Uh, Ar jūs jau turite kokiu nors konkrečių kontaktų su Europos institucijomis, ar yra kokios nors konkrečios reakcijos, kaip visą tai dabar atrodo? Taip, yra jau šiek tiek daugiau negu kontaktų. Mm, yra ir LIFE programos projektų, ir Interreg programos projektų, kurie skirti šiai zonai, jos plėtrai. Kvinet ar kiti projektai centrinėje Europoje. Uh, Tai yra atskirų valstybių iniciatyvos remiamos ES lėšomis. Tačiau tokio na, oficialaus visuotinio visos idėjos pripažinimo kol kas dar nėra. Taigi atskirose zonose yra labai gero bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau visai zonai dar negalime kol kas kalbėti apie tokį bendro plano bendradarbiavimą prezentacijoje matėsi žemėlapis ir kuršių nerija priskirta prie Latvijos, nors žemėlapį pažymėta kaip Lietuva, tačiau užrašyta, kad tai yra Latvija. Tai tiesiog dažnai taip atsitinka, kad Lietuva su Latvija sumaišoma, bet būtų gražu, jeigu būtų pataisyta. Aha, diese kleine Nachhilfe. Taip, Na, mažutė geografijos pamoka. Teks pripažinti ir ištaisyti tą klaidą. Labai ačiū už nuorodą, mes ir patys žinome, kur kas yra. Puiku, sako pirmininkas, tuomet mes pasiūlysime mūsų koordinatoriams rytoj ryte per susitikimą pateikti atitinkamą klausimą komisijai, kaip jį ketina uh, paremti šią iniciatyvą, Europos žaliosios zonos iniciatyvą. Kaip tokį didelį visuotinį projektą. Ir atsižvelgdamas į tai, kaip vyksta ši diskusija, aš įsivaizduoju, kad galėtų būti parengta ir atitinkamo pobūdžio rezoliucija tačiau kol kas mes pradėsime, kaip ir įprasta mūsų komitete, nuo atitinkamo klausimo komisijai. Paskui surenksime, aišku, atitinkamą susitikimą. Jeigu bus toks interesas su komisija ir viskas vyks įprastų kelių. Na, o jeigu daugiau klausimų nėra, tai noriu tiesiog padėkoti Jums už pristatymą. Labai džiaugiuosi, kad šis projektas buvo mums pristatytas, kadangi, kaip aiškėjo, jis nėra toks jau žinomas kaip E, norėtųsi, parlamentas dabar galėsis imtis iniciatyvos e, šio projekto sėkmingam tolesniam įgyvendinimui paremti. Dėkoju visiems už dalyvavimą posėdėje. Šiandien posėdį baigsime, rytoj pradėsime 10 val. ir dirbsime toliau. Na, o dar primenu, kad 19 val. vyks prieimimas Jehudi Menuhino salėje, kur galėsime pasivaišinti kokteiliais. Kviečiu visus atvykti ir dėkoju vertėjams.